Svievka. Subsidiarumas yra viena iš svarbiausių temų. Ponos, ponios Geringer taip pat nėra, bet galbūt jinai dar galės atvykti. Ir kol jos sulauksime, galėtume tada pasvarstyti klausimą, kurio numeris yra 30. Gal jūs, ponė Galo, galėtumėt pasisakyti. Prašau. Gerbiamas pirmininkė, aš norėčiau priminti kolegoms, kurie galbūt ne, labai atidžiai klausėsi pirmą kartą, kai keitėmės nuomonėmis, kad e, manom, kad autorių teisės ypač svarbios grafikos menininkams, jeigu jų darbai yra parduodami kai kuriuose valstybėse narėse, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje kur vyksta nemažai e, meno darbinių vagysčių, buvo patvirtinta ir sustiprinta tokia teisė. Taip pat kitos šalis, kaip e, Niderlandai ir kitos, įdėgė perinamai laikotarpį. 2011 m. gruodžio 14 d. buvo paskelbta ataskaita dėl 2000 pirmųjų metų 18 84 direktyvos įgyvendinimo. Pranešime ataskaitoje buvo padaryta išvada, kad aukcijonuose parduodant meno dirbinius, kurių autoriai tebėra gyvi, taip pat e, jeigu yra gyvi autorių palikuonis, yra užtikrinamos perpardavimo teisės. Aš peržiūrėjau naujausius meno rinkos duomenis, bandžiau žvelgti, kokios yra šiuo metu tendencijos ir taip pat bandžiau įvertinti, ar skiriasi situacija tose šalise, kuriuose užtikrinama perpardavimo teisė ir kuriuose ne. Visų pirma, reikia pasakyti, kad meno rinka puikiai klesti, nepaisant finansinės krizės. 2011 metais E, buvo pasiekti rekordiniai skaičiai 11,57 e, milijonai do, milijardai dolerių buvo apyvarta šioje rinkoje. Netgi tose šalyse, kaip Junktinėje karalystėje, kur nėra taikoma perpardavimo teisė ir Prancūzijoje ir Vokietijoje, kur tokia teisė yra taikoma, situacija yra taip pat geri. gera. Taip pat reikia pasakyti, kad yra akivaizdi tendencija, kad meno rinkoje pagrindinis judėjimas yra iš Junktinės karalystės ir Europos į besivystančias, vis stiprėjančias šalis, pavyzdžiui, Kinija. 2006 metais Kinijoje rinko, meno rinka sudarė 6 procentus, o 2011 metais ta dalis išaugo iki 23 procentų. Tiek meno dirbinių buvo parduodama į Kiniją. Todėl nereikėtų pamiršti perpardavimo teisės. Dėl dviejų priežasčių. Visų pirma, todėl, kad JAV ir Jungtinė karalystė netaikė iki šiol perpardavimo teisės. O kita priežastis yra ta, kad Kinijos meno rinkos užkariavimas yra susijęs su globalizacijos reiškiniu ir taip pat su naujų meno kolekcininkų atsiradimu. Noriu pastebėti, kad Kinijoje meno rinka yra dar šiek tiek apribota, ten yra tik tai vietinė meno rinka. Taigi daugiausia ten tiek parduodami kiniečių menininkų darbai ir juos perka Kinijos gyventojai. Tad kokios išvados gali būti padarytos? Nuo 2001 metų nepasireiškia joks neigiamas poveikis kurį būtų sukėlusi perpardavimo teisė. Ir todėl reikėtų užtikrinti, kad bus įgyvendinamos tinkamos teisinės nuostatos, kurios padėtų užtikrinti tinkamą direktyvos įgyvendinimą. Dabar numatytos meno dirbinių kainos lubose 12 500 milijonų eurų, todėl reikėtų peržiūrėti dabartinės nuostatas. Taip pat galima numatyti išimti pirmą kartą perparduodant meno dirbinį, jeigu tai daro pirmasis jo pirkėjas. Tiek JAV, tiek Kinijoje yra planuojama įdėkti perpardavimo teisę. Tai labai svarbu, kadangi visi žinome, kad kalbant apie grafinį meną, menininkai labai negreitai pradeda gauti pinigus iš savo sukurtų darbų. Todėl, manau, reikėtų skirti daugiau dėmesio šiai meno sričiai. Mano minėtos šalis ir Junktinė karalystė šią direktyvą įgyvendina tik tai nuo 2012 metų, visiškai neseniai. Todėl manau, kad dar reikės laiko, kad įvertintume 2001 metų direktyvos įgyvendinimo poveikį. Europos komisija pasiūlė direktyvos peržiūrėjimo metus 2014. E, mano nuomonė reikėtų ypatingai daug dėmesio skirti e, naudos gavėjų kategorijoms kadangi meno dirbinius įsigyja ne tik, ne tik pavieniai kolekcininkai, bet ir galerijos. Tiek norėjau pasakyti apie šį pranešimą. Dabar dėl pakeitimų pateikimo termino. Dabar siūlomas terminas yra rugsėjo 7. Ir aš lauksiu bet kokių jūsų pastebėjimų. Dėkui. Taylor, bitte. Ačiū, ponė Taylor. Um, Pirmiausia, dėkoju poniai Galer už glaustą pranešimą ir noriu patvirtinti tai, ką jį parašė, kad duomenys rodo, kad visa tai yra ir naudinga menininkams ir nebuvo neigiamo poveikio e, rinkai. Bet kadangi direktyva įgyvendinama tik tai nuo šių metų sausio mėnesio, aš pritarčiau e, komisijos pasiūlymui per, įvertinti direktyvos poveikį 14 metais, kadangi e, meno rinka globalizuojasi, kaip e, pane Galia pasakė. Svarbu, kad komisija siektų globalios strategijos perpardavimo teisėjai ir pradėtų darybas, kad 14b Berno konvencijos straipsnis taptų privalomas. Ir dar vienas nedidelis dalykas dėl 15 ponios Galer pranešimo punkto kad komisija galbūt iš naujo vertintų e, viršutinę ribą ir taikomus e, e, mokesčių dydžius. Atrodo, kad pranešėja sutinka. Tai turbūt nereikia nieko daugiau komentuoti. Na, prašom, pane Galer. Šis klausimas, aišku, turbūt e, labai domina kolegas, aš turbūt neturiu e, kartoti, bet e, jeigu kas norėtų ką nors papildyti, tai būtų puiku. Gerai, pažiūrėsime, ar bus pakeitimų, kol kas terminas yra rugsėjo 17 diena, na, o dabar turbūt šį klausimą baigiame svarstyti, toliau 29 darbo tvarkės klausimas panas, panas Geringer pranešimas. Prašom. Dėkoju, pirmininkė. Tai labai įdomus atvejis. Šių metų 20, kovo 21 dieną Europos komisija priėmė tokį pasiūlymą dėl parengti tarybos reglamentą, kuriame kalbama apie kolektyvinius ginčių sprendimo būdus, įsisteigimo laisvių ir laisvių judėjimo atvejais, pažeidimo atvejais. Pagrindas yra 352 sutarties dėl ES veikimo straipsnis Kol kas yra laukiama Europos parlamento pritarimo. Pagal Lisabonos sutarties antrąjį straipsnį atskirų šalių parlamentai gali peržiūrėti siūlomas priemonės bei pateikti pagristas nuomonės, jeigu mano, kad dokumentas, kuris yra siūlomas, nusižengia subsidiarumo principui trečdalis nacionalinių parlamentų, jeigu trečdalis nacionalinių parlamentų pateikia tokią nuomonę, tai tas, ta institucija, kuri pateikė atitinkamą pasiūlymą, turi peržiūrėti jį. Ir esant reikalui turėtų jį ir atsiimti. Tai yra taip vadinamosios geltonosios kortelės procesas. Nu, jis, jis yra pirmą kartą taikomas tik tai nuo nuo Lisabonos sutarties įsigaliojimo laikotarpio. Tai būtų gana paprastas sprendimas, jeigu nacionalinių parlamentų dauguma pateiktų pagristą nuomonę, tuomet Europos parlamentas ir taryba turėtų svarstyti, ar komisijos teisėkuros siūlymas dera su subsidiarumo principu ir jam neprieštarauja. Jeigu paaiškėtų, kad taip nėra, tada pasiūlymas ir nebūtų svarstomas toliau. Ir egzistuoja dar ir tas raudonosios kortelės principas, tada toks scenarius yra neįmanomas dėl dviejų priežasčių. Likus aštuonioms aš, nuomoniai reikia parengti skirtos aštuonios savaitės. Ir tos savaitės šiuo atveju jau praėjo gegužės 22 dieną. Europos komisijos vidinės procedūros numato, kad komisarų kolegija turi formaliai paremti tą siūlymą savo būsimo sekančio posėdžio metu ir komisija tada nuspręstų, kas bus toliau daroma su atitinkamu dokumentu. 38a statuto punktas sako, kad nepagristos nuomonės kad nuomonė, kuri turėt, galėtų turėti įtakos, turėtų būti pateikta arba trečdalio parlame, nacionalinių parlamentų, arba yra dar kitas kelias pagal atitinkamą sutarties straipsnį nuomonės rengėjas turėtų paaiškinti, kaip ateityje bus kokios procedūros ateityje bus laikomas ateityje. Šiuo atveju mūsų rankos yra surištos, mes turėtume palaukti, ką pasakys šiuo klausimu komisija. Šis dokumentas tikrai yra labai kontroversiškas, jis valstybėse narėse svarstomas nevienareikšmiškai ir mums reikėtų pamastyti, ar pasiūlymas iš tikrųjų atitinka subsidiarumo dvasę. Bet reikia ir Europos komisijos nuomonės, jos pagrindimo, taigi teks jo palaukti Tikiuosi, kad kitame mūsų komiteto posėdyje mes jau galėsime naudotis šiuo dokumentu, tačiau jau dabar praėjus mėnesiui nuo to, kaip buvo pasiusta užklausa, mes net negavome iš komisijos jokios reakcijos. Vis dėlto siūlyčiau palaukti iki rugsėjo mėnesio. Tadėjau už toliau, sako pirmininkas. Dėkoju. Aš norėčiau pateikti pono Aksel E, Fos nuomo, e, atstovauju ponai Eksel Fos ir norėčiau patikti jo nuomonę. Labai įdomu tai, ką sakė ponė Geringer. Iš teisinės pusės labai įdomu. Europos komisija, kaip minėjo Lydija, pasiūlė, kaip teisinį pagrindą naudoti 352 35 sutarties, e, sutarties punktą, tai yra tas lankstumo, lankstumo nuostata. Kaip galima pagrysti tokį pasirinkimą? Jeigu paaiškėtų, kad Europos Sąjunga siekia tokio tikslo, kuris yra numatytas sutartyse, tai tuomet taryba, susitarusi su komisija ir parlamentu, gali uh, parengti atitinkamą teisės aktą. Tačiau jeigu, tas, jeigu tos nuostatos ar teisės aktas rengiamas pagal tokią, pagal tokį, tokią procedūrą, tai jos gali, gali, na, gali pasinaudoti šiaip numatytą procedūrą. Kadangi Šiame straipsnėje yra nurodytos ir pasiekmes, kokios gali būti, jeigu procedūra bus keičiama. Jeigu mes šią. Jeigu mes šį straipsnį taikytumėm žod, grinai pažodžiui, tai problemos nebūtų. Bet dabar komisija labai plačiai traktuoja šį straipsnį. Mes, man atrodo, negalime taikyti šio straipsnio bet kokiai situacijai, kadangi jis yra numatytas iš, išimtiniams atvejams, kai niekoks, nie joks kitas mhm. straipsnis jau negali būti panaudotas. Kolega Žiobro parengė pranešimą susijusi su ES oficialiuoju leidiniu. Ir šio pranešimas buvo labai techninio pobūdžio. O tai, ką mes svarstome šiandien, yra politinio pobūdžio klausimas. Lankst privatumo išlyga numatyta 352 straipsnėje gali būti taikoma tik išimtiniais atvejais, tais atvejais, kai sutartys nenumato jokių kitų kompetencijų ir jokių kitų galimybių. Kai sutartyje yra numatytas tam tikras tikslas ir tam tikra procedūra, kaip to tikslo siekti. Komisija siūlo naudotis 37 mūsų statuto straipsnių, pagal kurį mūsų komitetas savo iniciatyvą gali imtis spręsti teisinio pagrindo paieškos klausimą. Komisija, jeigu ji laikysis savo pasiūlymo ir toliau, tai yra laikysis to 352 lankstumo straipsnio, tuomet mes ir tą siūlys Aksel Fos turėsime savo iniciatyvą patyrinėti, ar šis straipsnis yra tikrai tinkamas pagrindas. Ačiū, sako pirmininkas. Iš abiejų praneš pasisakymų aš suprantu, kad mums tiesiog reikia laukti, ką šio iš tai mums atsakys komisija ar ponia Fetsner, ar kas nors kitas iš komisijos galėtų atsakyti mums į tai. Komisija kol kas nenori nieko sakyti. Na, komisijai vis tiek teks kažkada praverti burną. Prašau. Been... Labai ačiū. Maniau, kad, manau, kad jau buvo pasakyta, kad čia susidurėme su beprecedenčiu atveju, kai įsigalėjo Lisabono sutartis. Ir uh, politinio pobūdžio klausimais irgi aišku taip pat, kad teisinės nuostatos turi konstitucinę vertę ir jos yra demonstruoja nacionalinių parlamentų e, vaidmens svarbumą aiškinantis subsidrumo klausimus. Protokolai taip pat aiškiai sako, kas toliau turėtų atsitikti nes gegužės 30 dieną kolegija patvirtino, kad geltonos kortelės procedūra buvo pradėta, nes 12 nacionalinių parlamentų e, su 19 balsų, tai yra daugiau negu reikalaujamas kvorumas, 18 iš 54, e, pradėta procedūra, tai reiškia, kad komisija turės e, peržiūrėti savo pasiūlymą. Protokolai taip pat nurodo galimybės kad galimybė, komisija turės apsispręsti, palaikyti, atsimti ar pakeisti pasiūlymą. Šiuo metu mes analizuojame visus argumentus pateiktus nacionalinių parlamentų nuomonėse ir tai yra politinis darbas, jis gali užtrukti kurį laiką, todėl dabar negaliu nieko daugiau pasakyti, kada jis bus išspręsta. Protokolai to taip pat nenumato. Reicht die Beschäftigung für die Sommerpause, Frau Kollegin. Na, atrodo, kad mes turėsim pakankamai darbo vasarą. Kolegė Tai. Aš jau vieną kartą esu tą sakius. Man atrodo, kad subsidarumas yra pakankamai rimtas dalykas. Mes, liberalai, yra, tame tarpe ir aš, paskutinės rinkimų kampanijos metu kaip tik ir rėmėmės tuo, kad norime kuo daugiau subsidiarumo, kad Europa reglamentuotų tik tai tai, ką, ne, ką būtinai turi reglamentuoti, o visa kita turėtų būti reguliuojama nacionaliniu ar net vietos lygmeniu. Ir tris metus laukėme, kol galų gale buvo galima pasinaudoti tą subsidiarumo išlyką Mes manome, kad tą būtų buvę galima padaryti ir anksčiau, tačiau e, procedūros valstybėse narėse dar nėra sureguliuotos tiek, kad tą galima būtų padaryti pakankamai greitai ir valstybė, valstybės narės nepakankamai bendradarbiavo šioje srityje. Dabar jau ir regionų komitetas svarsto subsidiarumo principą ir jo taikymą, bando e, organizuoti regionų bendradarbiavimą šioje vietoje. Ir man dažnai tenka konstatuoti, kad jeigu yra politinė valia kažko siekti nacionaliniu, Europos ar kokiu kitokiu lygmeniu, ir jeigu tai yra prasminga Europos lygmeniu, pavyzdžiui, krizės, finansų krizės ar kokios kitos krizės atžvilgių, tai visuomet galima surasti teisinį pagrindą tą padaryti. Ir kartais netgi nepakankamai atidžiai žiūrima, ar tas teisinis pagrindas tikrai tinka. Jeigu mes tikrai norėtume labai rimtai svarstyti subsidiarumo principo taikymą, tai reikėtų tada pritarti pranešėjai. Šis principas yra numatytas sutartyje ir po trijų metų pagaliau galime tuo pasinaudoti. Ir aš nemanau, kad komisijai reikia tam kelių mėnesių, trijų, keturių mėnesių parengti tokiai, tokiam, tokiai pozicijai ir nuomoniai. Aš manau, kad rugsėjo mėnesį mes tikrai jau galime tikėtis komisijos sprendimo ir tikiuosi, kad tą gausime. O jeigu ne, tai tuomet mes pradėsime savo pačių tyrimą, kaip tą siūlė kolega Cvievka. Pirmininkas. Manau, kad per du mėnesius komisija susitvarkys, o tada mes galėsime imtis savo veiksmų. Šį klausimą tuomet baigsime. Dabar 30 darbo tvarkės klausimas dėl duomenų apsaugos. Marija Galo yra pranešėja. Prašau. Merci, monsieur le président. Je suis donc euh, rapporteur pour avis. Dėkoju. Taip, aš esu nuomonės pranešėja šiuo klausimu. Šis klausimas labai svarbus dviem lygiais. Visų pirma, todėl, kad mes žinome, kaip veikia socialiniai tinklai ir internetas. Turiu galvoje, kad susidaro įspūdis piliečiams, kad jie patys nebekontroliuoja internete cirkuliuojančių duomenų ir informacijos. Todėl turime sustiprinti vartotojų pasitikėjimą, todėl reikėtų sukurti vieningą skaitmeninę rinką, kuri būtų konkurencinga. Taip pat labai įdomu matyti, kad galime palyginti internetą su Big Brother, su didžiuoju broliu. Didysis brolis jau dabar yra ne valstybė, kaip kad buvo mm, originaliajame romane, bet dabar didysis brolis jau yra įmonės. Todėl asmens duomenų apsauga tampa plačių diskusijų tema, kur yra kalbama apie skaitminės ekonomikos plėtrą. Ir asmeninių duomenų apsauga turi būti veiksminga, bet kartu ir proporcinga. Kad tai būtų įmanoma, kad būtų galima, tam reikia kurti naujas paslaugas ir naujus produktus naudingus vartotojams. Taip pat ši iniciatyva turi būti e, suderinta su kitomis ES iniciatyvomis, pavyzdžiui, su e, su debesų kompiuterijos e, iniciatyva. Todėl turime būti labai tikslus. Praėjusiais metais ponas Aksel Fos parengė pranešimą savo iniciatyvą apie pasaulinį požiūrį į asmens duomenis. Ten buvo atsižvelgta į teisės tarnybos nuomonę ir į Europos parlamento patvirtintą rezoliuciją. Joje išvardytas mintis pagrindiniai principai, e, kurie veikia 94 metų direktyvą, kuri čia yra pagrindinis dokumentas, yra pasikeitę. Būtent todėl reglamento e, projekte stengiamasi išlaikyti adaptuotus tokius principus ir kartu užtikrinti vartotojų teisės. Mes labai džiaugiamės, kad Europos komisija laikosi būtent tokio požiūrio. Taip pat nereikėtų iš akių išleisti to, kad kalbame apie asmeninius duomenis, kurie yra pateikiami internete. Tačiau yra ir neskaitmeninėje ne erdvėje e, platinami asmeniniai duomenys. Tad į ką čia visų pirma reikėtų atsižvelgti? Visų pirma, į tai, kas sudaro asmeninis duomenis. Apie šį klausimą reikėtų kalbėti tiek dabar, tiek ateityje. Vos prieš valandą susitikau su skaitmeninės erdvės specialistais, kurie man paaiškino, kad IP adresai e, keičiasi ir jie tuoj išseks jų uh, E, ištekliai. Tai reiškia, kad tas pats IP adresas bus priskirtas keliems asmenims. Dabar tai yra asmeninis adresas, įvardintis asmeninius duomenis. Nežinau, ar tai bus ir ateityje. Todėl reikėtų būti atidiems. O kitas aspektas, į kurį norėjau atkreipti jūsų dėmesį, tai yra duomenų apsauga nuo pat e, jų apdorojimo proceso pradžios. Manau, kad tokio principo turėtume laikytis. Ir taip pat noriu atkreipti jūsų dėmesį 23 straipsnio antrąją dalį, kur yra numatoma automatinė duomenų apsauga, o penktajame straipsnėje yra kalbama apie duomenų e, minimizavimo reikalavimus. Tai reiškia, kad būtų reikalaujama minimalaus kiekio uh, duomenų, priklausomai nuo to, kokiam tikslui duomenų yra reikalaujama. Pagal tai būtų apsprendžiamas reikalaujamų duomenų kiekis. Aš tikiuosi, kad komisija dar galės mums labiau paaiškinti, kas yra ta automatinė apsauga, nes dabar tai nėra aišku. Ir trečiasis aspektas, turbūt pats svarbiausias ir labiausiai žinomas plačiai visuomeniai, tai yra teisė į skaitmeninę užmarštį, kuri yra įvardyjama 17 straipsnėje. Man atrodo, kad čia reikėtų būti praktiškiams. Jeigu pasikalbėtume su skaitmeninės erdvės ekspertais, jie pasakytų, kad labai sunku visiškai ištrinti iš skaitmeninės erdvės duomenis, šimtų procentų juos iš ten išnaikinti. Taigi, tai yra labiau teisė į duomenų užmiršimą, ne, o ne į jų ištrinimą. Pirmininkė kalbėtų atsiprašo, galbūt sako, truputį jau per daug kalbu. Bet dar vieną dalyką paminėsiu, tai yra bendro sutikimo aspektas. Labai svarbu, kad asmens sutikimas būtų būtina duomenų apdorojimo proceso dalis. Ir Toks sutikimas turi būti aiškus, aiškiai įvardyjamas. Jis turi būti patvirtintas ir labai konkretus. Pavyzdžiui, galima numatyti galimybę, kad internete būtų e, spustelėjama pažymimas langelis, nurodantis, kad e, sutinkate, kad jūsų duomenys būtų apdorojami. Taigi reikėtų ieškoti būdų, kurie pernelyg neapsunkintų tiek e, pačių vartotojų, tiek e, smulkaus ir vidutinio verslo įmonių, kurios neturėtų išteklių susidoroti su pernelyg didelė administracinė našta, kuri atsirastų dėl domenų, didelių domenų kiekio apdarojimo būtinybės. Nes e, negalima reikalauti per daug naujoviškų techninių priemonių. Ir dar vienas dalykas tai yra vaikų asmeninių duomenų apsauga. Manau, visi sutiksite, kad tai yra ypač svarbus dalykas. Šeštas punktas, ką norėjau paminėti. Dar yra šeštasis punktas, kurį reikėtų aptarti, Tai yra taisyklės, kurios yra taikomos perdodant duomenys į trečiasias šalis, kadangi internete sienos tarp valstybių neegzistuoja, kaip visi žinome. Ir todėl reikia numatyti kitokią kontrolės formą. E, straipsniai nuo 40 yra skirti būtent tam. Taip pat e, duomenų apsaugos mechanizmą reikia numatyti pakankamą lankstumo kiekį tam, kad e, būtų galima užtikrinti uh, adekvačią duomenų apsaugą. Taigi 20, 41 straipsnėje yra kalbama apie sprendimų prieimimo e, komisijoje kriterijus, siekiant numatyti adekvačią duomenų apsaugą. 42 straipsnėje yra teigiama, kad duomenų perdavimas, jeigu nėra priimta komisijos sprendimo, priklausys nuo to, kokios bus užtikrinamos e, kitos garantijos E, pavyzdžiui, teisiškai pareigojančios e, prievolės įmonėms arba duomenų naudojimo leidimo reikalavimai. Dabar dėl laiko terminų. Manau, kad e, rugsėjo posėdėje galėsime išnagrinėti nuomonę ir pakeitimus ir po to pateiksiu e, datą, iki kada bus galima pateikti pakeitimus. Dėkui. Dėkojom, poniai Galo. Toliau kolegė Taylor. Labai trumpai norėjau pasakyti, kad skaitmenime amžiuje, kai visi duomenys e, cirkuliuoja taip, kaip minėjo pane Galo, tų duomenų apdarojimas paveikia visus, todėl labai atsargiai reikia pateikti, analizuoti komisijos pasiūlymą, turime užtikrinti, kad apsaugotume individų laisvę, sustiprintume privatumo teisės, bet neužkirstume kelio, kelio naujovėms internete. Taip pat reikia galvoti ir apie tai, kad technologijos keičiasi labai greitai ir nuolat reikia kurti teisės aktus, kurie leistų prisitaikyti prie jų reikia galvoti apie duomenų paslaugų teikėjus ir naudotojus. Ir e, lauksiu ponios galo pasiūlymo paties teksto. Ir dirbsime kartu. Ačiū kolega Lichtenberger. Dėkoju. Ačiū Jums už pirmąjį pranešimą šiuo klausimu. Teisingai, tema labai sudėtinga, tačiau dėja komisijos pasiūlyme problemos neišaiškintos iki galo. Ir jis nepadės įgyvendinti duomenų apsaugos nuostatų taip, kaip mes įsivaizduojame tą reikėtų daryti. Tačiau, žinoma, kažkokį atsakymą mums reikės pateikti komisijai. Ir mūsų problema yra ta, kad mes turime tarsi žvelgti į ateitį kolegė minėjo tas problemas, kaip debesyje, debesų kompiuterija ir panašiai. Ir mes tikrai susidursime su didžiuliais iššūkiais ateityje, ypač kai kalbam apie komercinius, apie verslo duomenis ir jų apsaugą. Duomenų apsaugos klausimai visuomet bus labai aktualūs ir debesų kompiuterijos strategija čia nėra numatyta normalios duomenų apsaugos, bet to mums reikia europinės infrastruktūros. Jeigu mes busime priklausomi nuo amerikiečių infrastruktūrų, nuo amerikiečių serverių, tai galime pamiršti apie bet kokią duomenų apsaugą, kadangi mūsų piliečių duomenų apsauga Junktinėse Amerikos valstijose niekada nebus įgyvendinta. Taigi tai yra visų pirma trečiųjų šalių ir mūsų santykių su trečiosiomis šalimis problema. Dar keletą pastabų turėčiau dėl jūsų išsakytų minčių, bet mes pateiksime ir atitinkamus pakeitimų pasiūlymus. Skirs skaidrumo reikalavimas yra labai svarbus. Tačiau, nepaisant to, mes neturime užmerkti akių ir prieš kitus faktus. Kitaip sakant, nuolat bus ieškoma visokių būdų apeiti skaidrumo reikalavimą. Duomenų apsaugos pareigūnai įmonėse, kurios turi daugiau negu 250 darbuotojų ir reikalavimas to, steigti tokias pareigybės yra pakankamai sudėtingas. Man atrodo, kad darbuotojų skaičius nėra tinkamas mastas matuoti tokio uh, tokios pareigybės reikalingumą. Yra labai daug įmonių, kurios paslaugas perka kitur ir pati įmonė gali turėti tik tai penkis darbuotojus, o visą tikrą į realų į darbą nudirba visai kiti samdomi darbuotojai, samdomos kitos įmonės. Tuomet mums toks reikalavimas visai nebus niekuo naudingas sakykime, Austrijoje iš vis yra tik tai gal kokiu, kokiuose penkiuose įmonėse duomenų apsaugos pareigūnai, kadangi visos kitos įmonės yra paprasčiausiai per mažos pagal darbuotojų skaičių, kad tokia pareigybė būtų įsteigta. Taigi aš manau, kad šis mastas, šis kriterijus pamatuoti reikalingumui yra netinkamas. Reikia kitokių kriterijų. Man atrodo, kad neteisinga yra remtis darbuotojų skaičiumi Yra įmonių, kuriuose dirba 30-50 žmonių, jos daro milžinišką įtaką ir daro didžiulę apyvartą. Todėl tikrai yra sudėtinga sutikti su tuo žmonių skaičiaus kriterijumi. Kitas dalykas, mes kol kas kelbėm tą opt-in palaipsnio įsitraukimo strategiją. Ir mes nemanome, kad sutikimas turėtų būti atliekamas nors, kokios nors anketos pagrindu ar panašiai. Mes manome, kad ne tik tai reiktų numatyti tokią galimybę, bet jinai turėtų ir būti e, realiai įgyvendintina. Aš šiaip niekuomet nesutikdavau su savo duomenų perdavimu kitiems asmenims, tačiau nuolat gaunu visokiausią reklamą apie uh, galimas atostogas kažkur viešbučius ir panašiai, tai iš kur buvo tie, paimti tie mano duomenys. Nejaugi tos įmonės pasižiūrėjo į telefonų knygą ir pagal ją išsiuntė man atostogų pasiūlymą ar kažką panašaus. Žinoma, pilna pašto dėžutė nėra kažkokia tai neišsprendžiama mirtina problema, tačiau tai tiesiog rodo, kad duomenų apsaugos nėra Įmonės, daug įmonių jau yra pasirašysios savo iniciatyvą įsipareigojimus laikytis duomenų apsaugos, tačiau tie įsipareigojimai labai dažnai nėra verti net to popieriaus, ant kurio jie yra surašyti. Taigi opt-in išlyga čia būtų labai svarbi. svarbi. Toliau reikėtų dar pasitikrinti, kuriuose sektoriuose tai yra stipresnė, didesnė problema, kuriuose ne. kai kuriuose srityse sutikimas būtų būtinas kiekvieno atveju, tačiau gali būti ir sričių, kur sutikimas būtų problema, kadangi, sakykime, kalbant apie teisinius ginčius, senus teisinius ginčius, kur tokių sutikimų nėra, tuomet ir duomenų gavimas apie senas bylas būtų labai sudėtingas dalykas. Taigi, mums atrodo, kad atsakingas, sakykime, atsakingos paieškos principo įvedimas irgi būtų pakankamai geras. Reikia nustatyti ir sąlygas, kuriomis duomenys bus ištrinami ir tai bus daroma atsakingai. Man rodos, kad galėtume paieškoti tokios formuluotės, kuri jau egzistuoja kitose panašiuose teisės aktuose. Uh, ir nustatyti įsipareigojimą, ištrinti kiek įmanoma daugiau duomenų, kai tam ateina laikas. Manau, kad kiekvienas iš mūsų turi teisę į mūsų asmeninių duomenų panaikinimą kažkokiose duomenų bazėse, kai tam sueina teisiškai numatytas laikas. Na ir esminė, esminis dalykas yra E, dizainas, kaip visą tai bus padaryta, kaip, ta, kaip, atvyk, kaip vyksta duomenų apsauga ir kaip bus galima sukontroliuoti, kas vyksta su duomenimis. Kai kuriuose srityse reglamentavimą galima minimalizuoti jau iš anksto, tačiau reikia labai aiškiai apibriežti, kas, koks bus tas reglamentavimas ir aš čia dar tikiuosi, iš komisijos tikslesnių formuluočių, kaip tai turėtų atrodyti. Kol kas tokia dabartinė formuluotė nėra labai perspektyvi. duomenys iš trečiųjų šalių bei perdavimas trečiosiams šalims yra tikrai labai probleminis dalykas, mes to dalyko aišku ir neišspręsim. Uh, Tačiau bent jau ten, kur mes turime kompetencijų kažką spręsti, tai reikia tą ir padaryti. Jeigu mes vėl sukursime tik tai tokį apytikrį dokumentą, kuriame kiekviena valstybė narė galės pasirinkti tai, kas jai patinka ir elgti savo nuožiūrą, tai vėlgi nepasitarnausime piliečių duomenų apsaugai. Aš raginu susitelkti parengti tokį dokumentą, kurio įgyvendinimas būtų realistiškas, nepalikti pernelyg daug veiksmų laisvės valstybėms narėms, srityje, kuri savaime jau yra tarptautinė ir susijusi su trečiosiomis šalimis ir sunkiai reglamentuojama. Tai jeigu tai padarysime, priimsime tokį apytikrį dokumentą, tai nieko gero nepasieksime. Na, Vokietijoje dabar jau svarstomas registravimo įstatymas ir, kaip matote, atgarsis, šio svarstymo atgarsis girdimas visoje Europoje. Valstybė yra kaltinama, kad tapo duomenų pardavėja, viešos institucijos atrodo irgi nesilaiko duomenų apsaugos nuostatų, kaip paaiškėjo. Ir tai yra tikrai didelė problema. Ačiū. Toliau kolegė Kastink, sako pirmininkas. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad turime suvokti tą faktą, kad asmeniai duomenys dabar yra jau rinkos dalis. Jie ne tik renkami ir saugomi, bet taip pat ir analizuojami, saugomi ir parduodami O tai reiškia, kad teisė, kad tavo duomenys būtų pamiršti, sunkiai gyvendinama, nes žmonės, kurie e, renka tuos duomenys, ar su mūsų sutikimu ar ne, nelaiko juos perparduoda toliau. Todėl jiems sunku būtų juos susigražinti, o mums būtų sunku susilaukti savo domenų ištrinimo. Ta, metu, pat metu, kai yra reglamentų dėl duomenų koregavimo, taip pat turime nepamiršti, kad yra ir rinka ir duomenų, surinktų duomenų pardavimas egzistuoja. Ar mes e, galbūt leisime ar uždrausime tą dalyką ir kokiamis sąlygomis yra klausimas, nes šiuo metu tai nėra tinkamai reglamentuojama. Net e, tų žmonių, kurie patys pirmieji surinko tuos duomenis. Po to yra trečiųjų šalių klausimas ir pritariu pranešėjai ir poniai Lichtenberger. E, Svifto atveju jau matėme, kad ši tema yra labai jautri. Aš taip pat pritarčiau, kad Europos taisyklės turėtų saugoti europiečius. Net jeigu ir reikia atsižvelgti į trečiasią šalis ar žmonės įsikūrusius trečiosios šalise. Socialinių tinklų atveju matome, kad kai kurios valstybės narės riboja jų veiklą, nes e, duomenų apsaugos lygis laikomas nepakankamu. Ir e, tai reikia dar panalizuoti detaliau. Taip pat pritariu poniai Galo dėl to, kad mes neturėtume vien tik tai galvoti apie asmeninių duomenų rinkimą internete ir pamiršti apie popierio egzistuojančių duomenų kopijas. Šią temą pasidomėjau ir sužinojau, kad pašto operatoriai naudoja jiems pakliūnančius duomenis, pavyzdžiui, pašto adresus, juos apdoroja ir taip pat parduoda juos. Jie parduoda tokius duomenis reklamos agentūroms, kurios po to juos panaudoja, siūsdamos reklamą su reklama adresuota asmeniškai jums. Taigi yra pašto adresai, kurie E, naudojami sukurti tam tikrus profilius, priklausomai nuo to, kokiame rajone gyveni, pašto, koks pašto indeksas, kokie, kokie lytis, e, kokie šaly, šalies dalyje gyveni ir po to pagal tą profilį tie duomenys parduodami e, reklamos agentūrams. Taigi labai rimtai reikia panalizuoti ir šį klausimą ar kalbėtume apie viešasias, pusiau viešas įmonės, privačias įmonės, kas tai bebūtų ir kas be užsimtų tokią veiklą, mums reikia bent jau kelti klausimą, kaip elgtis šioje srityje. Ačiū, ponia Geringer. Dėkoju, pirmininkė pranešimas labai svarbus ir labai savalaikis. Nežinau, ar atkreipė dėmesį į tai, kartą per metu, kad kartai per, me, per metus į parlamentą atvažiuoja duomenų, apsaugų, duomenų apsaugos inspektoriai iš visos Europos Sąjungos, kadangi jie švenčia savo e, Europos duomenų apsaugos dieną, susitinka čia. Ir kasmet aš susitinku su Lenkijos atitinkamu inspektoriumi, kuris skundžiasi, kad į jį nacionalinių lygmenių yra labai retai kreipiamasi, kai svarstomi būsimi teisės aktai. Jis kažkaip autom, nie, niekada neklausiama jo nuomonės, nebent jis pat savo iniciatyvą gali pateikti tokią nuomonę. Ir lenk, pirmininkaujant Lenkijai buvo deramasi dėl aktos, tai uh, atitinkamas Lenkijos duomenų apsaugos pareigūnas išsiuntė vyriausybei, Lenkijos vyriausybei savo nuomonę. Ir toje nuomonėje uh, Jis išsakė lygiai tą patį, ką mes išsakėme savo paskutinės plenarinės sesijos metu. Panašu, kad Lenkijos vyriausybė neskaitė tos nuomonės ir neatsižvelgė į ją. Taigi, man atrodo, kad labai svarbu yra naudotis jau egzistuojančiomis visose valstybės, valstybėse narise jau egzistuojančiomis struktūromis. Ir tikrai vertėtų pasikonsultuoti su atitinkamais duomenų apsaugos pareigūnais, kaip jie besivadintų kiekvienoje valstybėje narėje su tais asmenėmis, kurie atsakingi už asmens duomenų apsaugą kiekvienoje valstybėje. Na dabar dėl tos teisės būti užmirštam. Gal ne visi suprantam, kad yra būtinybė tą padaryti. Ir jeigu žmonės to nereikalaus, tai operatorių, žinoma, bus labai sunku priversti pamiršti asmens duomenis, jeigu nebus numatyta kažkokiu konkrečiu pasiekmių už to nepadarimą, tai niekas ir savanoriškai tikrai niekas nevyks. Duomenų pardavimas, duomenų nutekinimas yra tikrai problema. Ir tai daroma, kai duomenys yra nepakankamai, tai atsitinka, kai duomenys nepakankamai saugomi. Ir buvo jau visokių skandalų kurių metu paaiškėjo, kad tikrai žmogus, kuris susidūrė su problemomis, jau buvo sekamas e, e, internetą, e, jo veikla buvo sekama internetu. Ir paaiškėjo, kad tam tikri tiekėjai naudojasi asmenų duomenimis, žiūri, kokie jų įpročiai, ką jie perka ir panašiai, ir atitink, parengė jam atitinkamus pasiūlymus. Ir atitinkamai draudėjai naudojasi tuo ypač ir pasižiūri, ką žmogus perka, ko nori, ko, kokios jam gali kilti problemos ir pateikėjam atitinkamus draudimo pasiūlymus. Pirkdami internete, ieškodami internete informacijos, turime pateikti savo asmens duomenys. Yra labai dažnai tokia rubrika, kurią reikia užpildyti ir tik tai tada galėsime nusipirkti ką nors, kai jau pri užpildysime tam tikrą anketą su savo asmens duomenimis. Ir tai nėra mūsų pasirinkimas, tai yra prievarta, kuri mums taikoma. Yra įmonių, kurios užsima tik duomenų rinkimu ir duomenų perdavimu ir toli gražu ne visų jų veikla yra atvira ir skaidri. Sakykime, kartais išsiunčiami formuliarai ar apklausos ar uh, kokie nors pasiūlymai pirkti tam tikrą produktą labai nedidelę kainą, vos už vieną ar du eurus, bet esmė yra visai ne produktas, kuris yra parduodamas, bet duomenys, kurie to pardavimo metu yra perduodami pardavėjui. Kitaip sakant, tai yra savotiškas duomenų pirkimas, bet tai yra nesažininga, nes parduodami ne produktai, o duomenys, kurie paskui perduodami kažkam kitam, parduodami ar apskritai neaišku, kokiems tikslams yra panaudojami. Taigi tą reikia stebėti, tą reikia tirti ir negalima, steb... negalima sėdėti ir žiūrėti į tai abejingai. Marigalo turi čia daug patirties, todėl manau, kad jos pranešimas šiais klausimais bus tikrai labai kokybiškas ir įdomus. Kolegė Tain. Ačiū. Aš Norėčiau išsakyti trumpas pastabas dėl ponios Lichtenberger pasisakymų, dėl duomenų apsaugos pareigūnų ir dėl to, kokiomis sąlygomis institu, toks institutas turėtų būti steigiamas įmonėse. Mes turim jau daugybę įvairiausių pareigūnų įmonėje. Įmonėje yra uh, koks nors saugumo pareigūnas, yra dar koks nors pareigūnas, kasmet jis turi lankyti įvairius seminarus, tai kainuoja kelis šimtus eurų, jis, tas pareigūnas rengia kažkokias ataskaitas, dabar turime ir mm, kitokio pobūdžio pareigūnų, saugumo pareigūnų, dar kažkokių pareigūnų, sveikatos apsaugos pareigūnų. Žodžiu, aš jau net nežinau, kiek visokiausių pareigūnų dabar jau reikia išlaikyti kokiai nors įmoniai. Bent jau tris skirtingus pareigūnus tai tikrai ir visų tų pareigūnų darbas daugiausiai yra teikti visokias ataskaitas bei tobulintis ir kelti savo kvalifikaciją. Visą tai kainuoja didelius pinigus bet neatneša, labai daug, naud, neatneša daug naudos. O kai kalbam apie duomenų apsaugą, tai duomenų apsaugos pareigūnas tikrai neturės jokios įtakos duomenų apsaugai, jeigu jis neturės atitinkamo išsilavinimo. Vokietijoje jau yra toks reikalavimas iš tikrųjų, tačiau realiai jis neveikia, bent jau neįgyvendinama to, ko mes siekiame, kadangi e, dažnai tą daro ne tie asmenys, kurie sugeba tai daryti. Man apskritai šitas dalykas neatrodo prasmingas, tačiau jeigu jau mes norime įsivesti tą pareigūną, tai galbūt galima būtų tada padaryti taip, kad kažkoks iš šalies ateinantis asmuo karts nuo karto peržiūrėtų padėtį, o ne priversti įmonės dar, samdyti dar vieną pareigūną, išlaikyti jį ir panašiai. Pirmininkas, kolega Cviefka. Thank you. Dėkoju pirmininkė. Labai įdomi diskusija ir ji rodo, kiek reikšmės mes teikiame duomenų apsaugai. Aš norėčiau tik vieną pastabą jums per išsakyti. Aš nesutinku su Lydija, kai ji argumentuoja, jog aktą parodė, kad atitinkamo duomenų pareigūno mm, pastabos buvo užmirštos, ar jos tiesiog, jas tiesiog ne, jas neatsižvelgia Lenkijos vyriausybė, ar jų neskaitė ir panašiai. Tai yra tokios tik tai teorinės galimybės ir aktą apskritai diskusija šioje diskusijoje net turi mm, ką veikti. Kodėl mes kovojame su aktą, kad garantuotume kuo didesnę laisvę internete, o kur daugiausia pavogiama duomenų, kur daugiausia jų perkeliama, kur tie duomenys yra naudojami ne pagal paskirtį, kur iš tokių duomenų, ką žmogus veikia, sukūriamas jo profilis ir taip toliau. Visą tai daroma internete. Tai jeigu mes norime pilnos laisvės internete, tai tada turime ją leisti visom prasmėm. O dabar jau stengiamės tą laisvę vėl apriboti. Kodėl? To, dėl tos pačios priežasties, kad pilnos laisvės nėra ir negali būti. Nes internete mes ir vagiame intelektinę nuosavybę ir vagiame asmens duomenys bei naudojame juos ne pagal paskirtį. Tai yra susiję temos. Jeigu mes iš pradžių vieną kartą aktos atveju pasakysime ne, o dabar pasakysime taip, tai patys apsijuoksime. Mes turime visus šiuos aspektus susijęti į vieną duomenų paketą. Apsauga turi būti taikoma ir asmens duomenims, ir intelektiniai nuosavybei, viskam vienodai. Aš noriu įspėti, kad jeigu atsibusime tik tai paskutiniu momentu, tai tikrai susidursime su tokia labai nepalankia mums situacija. Ačiū. Dėkojame. Dabar kolegė Lichtenberger. Kolegė Stein pasisakymas mane paskatino pasisakyti irgi. Aš pasakysiu nedaug. Negali būti įmonėje asmenų, kurių duomenys bus geriau apsaugoti negi, negu kitų žmonių duomenys. Žinoma, yra skirtumas, ar mes e, esame tokioje įmonėje, kuri turi labai daug klientų, bet pati yra labai maža, ar dirbame kitoje įmonėje, kuri kažką gamina ir įdarbina daug žmonių. Bet čia kalbam apie ir kai kalbu, čia būtent kalbu apie Austriją, taigi kalbam apie tai, kad yra tokių situacijų, kai darbdaviai privalo sudaryti tam tikrus įmonės viduje susitarimus, jeigu naudoja asmen, savo darbuotojų asmens duomenys kažkokiems įmonės tikslams pasiekti. Ir aš siūlau nepainioti šitų dalykų. Žinoma, būtų didžiulė papildoma biurokratinė našta įmonė, jeigu įsteigtume naują tokią pareigybę. Bet kita vertus, mes negalime leisti, kad atsirastų tokių situacijų, tokiams situacijoms, kad mažų įmonių darbuotojai nebūtų apsaugoti, kad jų duomenys nebūtų saugomi, o didelių įmonių darbuotojų duomenys būtų saugomi, nes to reikalauja teisės aktai. Ačiū. Toliau suteiksiu žodį pranešėjai, sako pirmininkas. Merci, monsieur le président. Je vous avoue que je me. Dėkoju, pirmininkė. Turiu pasakyti, kad labai džiaugiuosi kolegų reakcija. Ir matau, kad iš tiesų šis klausimas net įdomesnis negu kad perpardavimo teisė. Trumpai sureaguosiu. Visiškai suprantu su pone Eva Lichtenberger kai sako, kad kalbant apie debes, debesų kompiuteriją, privalome įsteigti ES duomenų apsaugos centrus. Ir Europos įmonės privalo dalyvauti debesų kompiuterijoje, nes negalime priklausyti nuo Junktinio Amerikos valstijų. Noriu nuraminti Fransuazą Kasteks, kad kalbant apie ketvirtą skyrių, apie teisėkuros procedūrą, šis skyrius yra skirtas atskaitomybei bei atsakomybei tų, kurie dalyvauja domenų apdorojimo veikloje. Ten yra įvardyjama, kad atsakomybė yra e, pasidalinama, ji ten yra bendra. Taigi ketvirtą skyrių reikėtų įgyvendinti O jeigu manome, kad dabartinė formuluotė nepakankamai griežta, ją galima sugriežtinti. Ir tik tai reikėtų elgtis proporcingai. O dėl trečiųjų šalių ir duomenų perdavimo joms, ką sakė Eva Lichtenberger, iš tiesų yra tiesa. nereikėtų pernelyg daug iniciatyvos palikti valstybėms narėms, kadangi norime maksimalaus harmonizavimo. Bet aš žinau, nors jau ilgai esu Europos parlamento narė, kad siekiant harmonizavimo yra tam tikri apribojimai. Mes prieiname ribas anksčiau ar vėliau. Kai skaitome tekstą, stengiamės rasti konsensusą, bendrą sutarimą, išaiškėja, kad yra tam tikros ribos, kurių peržengti nevalia. Tad dėkoju visiems už pasisakymus ir manau, kad šis klausimas ši tema yra visiems aktuali ir visiems naudinga, jeigu dar apie ją diskutuosime. Dėkoju, sako pirmininkas. Tai šį darbo tvarkės punktą laikykime baigtų. Toliau svarstysime abu kolegos Karim pranešimus. Tai 8 ir 9 darbo tvarkės klausimai. O po to dar pakalbėsime apie poveikio vertinimą. Ar yra kolegos, kurie norėtų pasisakyti, ar galėtų pasisakyti dėl šių pranešimų? Taip. Kolega Karim, prašau. Chairman, thank you. Dėkoju, pirmininkė. Mano pranešimas gana ilgas, skirtas čia komitete, komiteto nariams. Uh, bent turi, bet turint omenyje klausimo pobūdį, manau, kad kolegos supras, kodėl man reikia kalbėti išsamei. Visų pirma, noriu padėkoti visiems kolegoms už puikų bendradarbiavimą. Ponas Masip ir kiti kolegos labai man padėjo. Visą laiką galėjau juos kreiptis kad jie man pasakytų savo nuomonę ir pasidalintų savo žino, žiniomis. Labai džiaugiuosi, kad galiu šiandieną pristatyti savo parengtą dokumentą. Tai iš tiesų yra dar vienas žingsnelis reformos link audito srityje Europos Sąjungoje. Kaip aš suprantu, nepaisant skirtingų požiūrių tarp kolegų komitete, vieną yra visiems bendra. Tai yra bendras tikslas parengti tokius pasiūlymus, kurie iš tiesų sustiprintų Europos piliečių apsaugą audito srityje, įmonių audito srityje. Dokumentas, mano galva, turėtų būti laikomas diskusijų pagrindu ir jame tikrai nėra aptariami visi klausimai, kuriuos aptarėme ir dar aptarsime. Daug temų yra žinomos tiems, kurie diskusijas sekė atidžiai apie audito reformą ir taip pat yra įtraukta keletas naujų temų, kurias tikrai verta išsamei apsvarstyti. Bet joms iki šiol nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Turiu galvoje audito ataskaitų gerinimą, taip pat tai, kaip geriausia pritaikyti tarptautinius standartus. Tai yra tik keletas iš mano minimų temų. Norėčiau padėkoti poveikio vertinimo direktoratui už atliktą darbą, vertinant komisijos atliktą poveikio vertinimą. Tai yra pirmasis poveikio vertinimas atliktas mūsų komitetui ir aš pirmininkė nuoširdžiai tikiu, kad jis nebus paskutinis. Tai yra labai naudingas, vertingas dokumentas, kuris padės mums susidaryti informacija paremta pozicija tiek mūsų komitete, tiek visame parlamente. Jame yra įvardyjama labai svarbios temos ir aš nekantrauju diskusijų apie jas šiandienos posėdyje. Kalbant apie bendrąjį požiūrį į šį dokumentą, noriu pasakyti, kad visi, visos, visi politiniai pasirinkimo variantai lieka mums prieinami. Aš jokių kategoriškų sprendimų nesiūlau, bet bendroji filosofija buvo paremta dviem aspektais. Pirma, sustiprinti audito kokybę ir pagerinti e, investuotojams pateikiamą informacijos kokybę. Žinoma, audito standartai taip pat yra svarbi tema, bet ji nėra pati svarbiausia mums teisėkuros dalyviams. Mes manome, kad šis vaidmuo atitenka konkurencijos institucijoms. Tačiau pirmininkė nenori pasakyti, kad mes nusisuksime nuo bet kokio pasiūlymo, kuris gali paveikti rinką siekiant audito kokybės pagerinimo ir investuotojams teikiamos informacijos kokybės, visi pasiūlymai bus naudingi ir svarstytini. Trumpai pabandysiu apžvelgti, kas yra minima mano darbinėme dokumente. Aš minėjau keletą temų, kurias įvardijo ir komisija, kaip pasiūlymus parlamentui svarstyti. Pirma, rinkos struktūra ir nepriklausomybė pas, išaiškėjo labai aiškus interesas dėl privalomos rotacijos e, pagrindiniam audito organui. Galima būtų numatyti audito e, funkcijų pasidalinimą ir privalomą e, pakartotinį viešųjų pirkimų audito paslaugoms pirkimą. Visą tai yra minima darbinėme dokumente. Žinoma, komisijos pasiūlymai susilaukė tam tikrų prieštaravimų, kai kurie yra šiek tiek perdėti, pavyzdžiui, apie audito e, viešų pirkimų pakartojimas po dešimties metų. Vienas svarbiausių tikslų vis tik tai yra audito kokybės gerinimas. Ypač, e, kai yra pasirenkami nauji audituotojai, nauji inspektoriai. Šešerių metų laikotarpis, po kurio turėtų būti keičiama audito įmonė, yra per trumpas. Ir todėl teisingas yra klausimas apie įrodymus, kuriais yra pagrindžiamas toks pasiūlymas. Mūsų komitetas turėtų atidžiai apsvarstyti, kaip toks pasiūlymas paveiktų rinką, kadangi jis turi tiek teigiamų, tiek neigiamų pusių tą patį galima pasakyti apie bendrą auditą ir jo siūlymą. Šitas pasiūlymas taip pat yra svarstytinas ir tai reikėtų daryti remiantis patirtimi. Valstybėse narėse audito kultūra, kabutėse, yra skirtinga. Taip pat nereikėtų pamiršti atsakomybės problemų, taip pat po įrodymų e, trūkumo ir funkcijų dubliavimuose. Aš, pirmininkė, nesu iki galo įti, įsitikinęs, kad gerų, geras poveikis bus e, platesnio masto negu neigiamas poveikis. Bendras auditas, kaip savoka, žinoma, egzistuoja. Ir aš suprantu, kad nedidelė dalis auditų funkcijų gali būti dalinamasi darbinėme dokumente, kalbant apie audito įmonės nepriklausomybės poveikį audito kokybei, yra teigiama, kad tokiu atveju e, audito kokybė yra geresnė, kai funkcijos nėra dalinamosios. Taip pat privalomas viešų pirkimų pakartojimas, ši nuostata taip pat buvo išplėsta Bet nereikia pamiršti, kad toks reikalavimas atneš papildomų išlaidų, ypač mažesniems įmonėms. Todėl turime būti atsargus, kad nesukurtume tokios situacijos, kai viešųjų pirkimų procesas bus įgyvendinamas neužtikrinant papildomos pridėtinės vertės audito procesui. Pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje buvo numatyta prievolė pakartoti viešosius pirkimus audito paslaugoms kas dešimt metų. Tačiau reikėtų mums čia ieškoti geriausių būdų, kurie padėtų išvengti nereikalingų kaštų tiek auditoriams, tiek įmonėms, o tuo pačiu užtikrinti skaidrumą audito praktikoje. Kalbant bendrai apie pasiūlymus, kurie yra skirti spręsti rinkos struktūros problemams, teigia, kad rinkos valstybėse narėse skiriasi ir todėl visiškai vienodo sprendimo spręsti toms problemams nėra reikėtų taip pat e, paieškoti kitokio sprendimo, kur būtų atkri... atsižvelgiama į valstybių narių rinkų skirtumus ir netgi tos pačios valstybės narės rinkos subsektorių skirtumus. Pirmininkė, dėl audito ataskaitų galima čia numatyti tam tikrų pokyčių nes manau, kad jie yra svarbiausi visame reformos kontekste. Komisijos pasiūlymas yra tik tai, tikrai aktyviai svarstomas ir, ir labai atsispindi į AASP išvadose. Todėl mums reikėtų, e, rengiant savo poziciją, atsižvelgti į geriausią tarptautinę praktiką. Mes turime parengti tokį požiūrį, kuris įtrauktų išorės investuotojus, e, suinteresuotas pusės ir audituojamasis įmonės, jų visų interesus. Galima parengti reikalavimų sąrašą, bet nebūtinai tokiu būdu pasieksime pridėtinės vertės. Manau, kad čia gali būti taip, kad mažiau reikš daugiau. Tai reiškia, kad reikėtų atidžiai apsvarstyti reikalavimus audito išvadoms. Nebūtinai 10 tūkstančių ženklų reikalavimas bus naudingas. Taigi čia tikrai yra nemažai erdvės tobulėjimui. Ir reikėtų parengti dar naujų pasiūlymų. O dabar, pirmininkė, apie audito komitetų veiklą. Jie bus labai svarbus gerinant audito kokybę Šis, šitokie komitetai turėtų būti institucijos padedančios įgyvendinti įsipareigojimus siekiant gero, geros įmonių valdysenos. Ir tokius komitetus reikėtų tikrai įtraukti į dabartinę audito sistemą. Kai kuriuose valstybėse narėse tokie komitetai jau veikia, bet manau, kad šią nuostatą dar reikėtų patobulinti ir sustiprinti. Audito komitetai turėtų atlikti labai svarbų vaidmenį, skiriant ir stebint audito veiklos atlikėjus ir jų veiklą, jie turėtų galėti įvardyti e, netinkamus audito, audituotojus, audito įmonės, nes tokie komitetai tokiu būdu padėtų išvengti galimų interesų konfliktų. Be to, Manau, kad reikėtų pasvarstyti būdus, kaip audito komitetai galėtų bendradarbiauti su investuotojais ir jiems teikti informaciją. Taip pat, pirmininkė, manau, kad priemonės skirtos pagerinti informacijos atskleidimą ar paviešinimą turėtų būti pagerinamos ir peržiūrimos. Konfidencialumas be abejo nu, sukuria tam tikras apribojimus dėl to, kokią informaciją galima viešinti. Tam yra būtina, būtinos diskusijos tarp audito įmonių audituotojų ir audito komitetų dėl to, kokią informaciją galima viešinti. Visos tokios priemonės, manau, padėtų pasitikė, gerinti pasitikėjimą europiniais auditais ir audito įmonėmis. Dabar apie neaudito paslaugas Dabar kiekviena valstybė narė gali susikurti savo sistemą dėl neaudito paslaugų teikimo. Kai tokias paslaugas teikia e, audito įmonės e, pagal įstatymais numatytus audito reikalavimus. Kaip buvo anksčiau paminėta, tokiame procese galėtų dalyvauti ir audito komitetas. Jis galėtų parengti pilkąjį tokių paslaugų teikėjų sąrašą. Taip pat reikėtų apsvarstyti sąveiką tarp nacionalinių standartų IASPA e, e, teismų sprendimų ir pilkojo sąrašo. O dabar dėl grinai audito įmonių Manau, kad pasiūlymas dėl šio aspekto yra pernelyg toli einantis. Kaip yra paminėta darbinėme dokumente, būtina numatyti apsaugos priemonės, e, padėsinčias išvengti intereso konfliktų, bet dabartinės priemonės yra neproporcingos. Nebūtų priimtina, jeigu auditoriams būtų liepiama atsisakyti vykdomos audito veiklos, jeigu jie nori vykdyti tiek audito, tiek neaudito veiklą. Manau, kad tokius nuogastavimus reikėtų dar apsvarstyti. Toliau dėl tarptautinių standartų taikymo. Bendrai sutariama, kad tarptautinių standartų taikymas būtų naudingas žingsnis. Jis leistų keistis duomenimis, numatytų, taip pat padėtų uh, E, audito ataskaitas padaryti palyginamomis tarpusavyje. Mums vis tik svarbiausia yra, kad nesusiklostytų tokia situacija, kai taikomi standartai labai skirsis. Ta pati darome, to paties tengiame išvengti ir kalbėdami apie buhalterinius standartus. Dabar apie profesinių organizacijų vaidmenį dažnai yra nepakankamai dėmesio skiriama tokioms profesinėms organizacijoms, auditorių profesinėms organizacijoms. Manęs neįtikina komisijos pasiūlymas šioje srityje, e, pagal kurį tokios organizacijos netektų dalies savo funkcijų ir kontrolės funkcijos, taip pat švietimo visuomenės informavimo ir drausminės priemonės atitektų kitoms institucijoms. Žinoma, sunku rasti bendrą pasiūlymą, kadangi valstybėse narėse taikoma praktika labai skiriasi ir valstybių narių pajėgumai yra skirtingi, bet apie tai reikėtų galvoti. Taip pat perėjimas nuo reglamento prie direktyvos. Čia įdomus pasiūlymas, bet čia reikėtų pagalvoti, ar tikrai geriausia priemonė padėsinti pasiekti tokių tikslų būtų reglamentas. Ar reglamentas tikrai pakeistų situaciją valstybėse narėse. Komisijos pasiū... argumentai, kodėl siūlomas reglamentas, yra labai bendro pobūdžio. Ten nėra tinkamai atspindima tai, kad valstybėse narėse auditos rytyje situacija labai skirtinga. Pati komisija pripažįsta, kad konkreti ir išsami direktyva galbūt būtų tinkamesnė priemonė. Tad mūsų komitetas turėtų pagalvoti, kaip reikėtų elgtis ir ką rinktis. Taigi, kur dabar turėtų pasisukti mūsų procesas? Manau, kad turime būti atidus, reikėtų atsižvelgti į tiek nacionalinių, tiek tarptautinių mastų vykdomą darbą. Taip pat Junktinės karalystės konkurencijos komisijos išvados galėtų būti mūsų puikus pagrindas tolesnėms diskusijoms. Taip pat galėtume atsižvelgti ir į AASP išvadas. Galime pažvelgti ir į e, JAV auditų vertinimo institucijų išvadas. Aš visai neseniai skaičiau, kad įvairiausi vėlavimai, reformos dėlsimas yra dėl to, kad to nenori Junktinė karalystė. Na, aš suprantu, kad Taip gali kažkam atrodyti, bet tikrai manau, kad reformos reikia. Pirmininkė, jau anksčiau sakiau, kad dabartinės status quo išlaikymas nėra tinkamas sprendimas. Tikiuosi, kad kolegos man pritars. Dabartinis procesas yra toks. Iki rugsėjo turi būti parengtas pranešimo projektas Taip pat reikėtų aptarti spalio pabaigoje ir balsuoti dėl jo gruodžio mėnesį. Tokie laiko terminai pirmininkė dera su pirmininkaujančio Kipro programa, kurią neseniai girdėjome. Kai buvo užduotas klausimas Kipro ministrui, kuris lankėsi šį rytą mūsų komitete. Dėkui, pirmininkė. Ačiū kolegai Karim, toliau kalbės kolega Masip, paskui Budų, paskui Lichtenberger, Tain, o tuomet pakalbėsim apie poveikio vertinimą. Kolega Masip, pirmasis, prašau. Sí, gracias, presidente. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, mano draugui, ponui Karimui. manau, kad kai jis teigia, svarbu, kokia svarbi audito kokybė ir kaip svarbu, kad galtiniai audito vartotojai, ar tai būtų akcininkai ar investuotojai, priklausomai nuo to, kaip mes tai įsivaizduotume, e, kad tai yra svarbu ir jiems, tai aišku galime sutikti. E, ne tik sutinku, bet ir visiškai remiu O problemos yra ten, kad kaip pranešėjas sako, jog mes neturime kištis į rinkos veikimą. Tai mes, aišku, nesikištume į rinkos veikimą, tačiau faktas yra tai, kad rinka yra manipuliuojama Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl mums skubiai reikia direktyvos šiais krizės e, laikais. Rinkomis yra manipuliuojama. Ir žmonės, kurie sėdi už mūsų ir klausys šios diskusijos, patys atstovauja keturias didelės bendrovės, kurios manipuliuoja rinką. Keturios didžiosios bendrovės. Jeigu panaudotume melo detektorių, tai tos didžios bendrovės tikrai prisipažintų, turėtų prisipažinti, kad jos manipuliuoja e, e, rinkomis e, tuo metu, kai mes sėdime rankas sudėję. Ir aš turiu pasakyti, kad mano pesimistiškiausia prognozė dėl galimo piknaudžiavimo poveikio vertinimų E, ataskaitomis yra tai, kad šiandien jos teikiamos e, atsižvelgiant į mano draugo Karimo pasiūlymus. Statistika rodo, kad yra priežastinis ryšys tarp dviejų dokumentų, kurie turėtų būti, turėjo pareng, būti parengti visiškai nepriklausomai vienas nuo kito. Po, parlamento poveikio vertinimas, mano nuomonė, rodo, Junktinės karalystės svajonės tapusias realybę. Būtent vidur, vidur, vidurvičio, vidurvasario nakties sapną, kuris tapo realybę. Poveikio vertinimas bus naudojamas kaip ginklas, neleisti komisijai daryti, ką ji turėtų daryti. Kitaip sakant, teikti pasiūlymus. Be to, tai yra nereikalingas užduočių dubliavimas, nes poveikio vertinimas, apie poveikio vertinimą, kurį atliks, atlieka komisijos vertinimą, bet atliktas daug blogiau, nėra nei lentelių, nei statistinių tyrimų. Be to, tai yra tyrimas, kuris, aiškiai, yra politinio pobūdžio. Ir tai yra aišku, kai paskaitai pareiškimą, kad bendrovės turinčios rinkos dalį nebūtinai kelia problemų. Anksčiau jau esame apie tai girdėję parlamente e, prieš darinėjant tai auditą, bet tai apie tai esame girdėję iš Royal Bank of Scotland, kuris panaudojo tą pačią netgi formuluotę, tai sakydamas. tai yra pagyra monopolijoms Europoje. Parlamentas yra politinė institucija ir turėtų teikti politinius pasiūlymus, bet jis neturėtų, jo veiksmų neturėtų lemti taip vadinami bešališki tyrimai. Tokie tyrimai neturėtų leisti niekam piknaudžiauti, kas po to vėliau sakys, kad jie tar, tariamai yra nešališki politinė prasme. Kaip ten bebūtų, pirmininkė, nepaisant to, kokie mūsų diskusijos rezultatai bus, aš asmeniškai sakysiu, kad monopolijos yra iškrypimas. Ačiū. Ačiū. Nebūtinai poveikio vertinimas turi įtakoti mūsų politinius sprendimus tiek mūsų, tiek komisijos rengami, rengiami poveikio vertinimai mūsų visiškai nesaisto. Colega Bodu, jums žodis. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, citit uh, documentul de lucru pe... Dėkoju, pirmininkė. Perskaičiau šį dokumentą ir noriu pasakyti, kad klausimai, kurie čia nagrinėjami, yra nebejotinai labai svarbus. Pranešėjas kelia klausimus susijusius su komisijos pasiūlymais ir tai teisinga. Be to, pranešėjas siūlo ir keletą atsakymų. Tikiuosi, kad tos atsakymus mes galėsime parengti visi kartu. Galėčiau pasakyti ir savo nuomonę tais klausimais. Kas dėl komisijos pasiūlymo turinio, ir to pasiūlymo, kurį dabar svarstome. Aš, aišku, norėčiau remtis to poveikio vertinimu, kurį mes gavome ir kuriuo remiasi taip pat ir kolega Masip savo pasisakymę. Džiaugiuosi, kad tai, ką aš sakiau jau nuo pat pradžių, atrandu ir tame poveikio vertinime. Manau, kad galiu čia pritarti kolegos nuomoniai. Poveikio vertinimas sako štai ką. Perskaitysiu angliškai. Ryšys tarp e, neefektyvumo, ryšio su audito kokybe ir ES finansinės krizės nėra pademonstruotas. Propunerea komisijai pleacă de la. Ką galiu apie tai pasakyti? Komisijos pasiūlymas remiasi jau pirmojoje pastraipoje tokia prielaida, kad yra sąsaja tarp finansų krizės ir audito kokybės. Ir poveikio vertinimas, o poveikio vertinimas tuo tarpu sako priešingą dalyką. Man atrodo, kad ne audito kokybės problema yra pati esminė. Esminė problema yra rinkos koncentracija. Tai, kad auditas yra sutelktas didžiųjų kelių, didžiųjų firmų rankose. Poveikio vertinimas netiesiogiai kritikuoja komisijos siūlomą koncentracijos sprend, problemos sprendimą. Mes realiai žinome, kad visa veikla yra sukoncentruota keturių didžiųjų įmonių rankose. Mano pasiūlymas būtų toks. Pamėginkime parodyti, kad šis pasiūlymas remiasi stipria, gera analizė ir džiaugiuosi, kad ir žalieji, ir socialistai šiuo klausimu turi labai aiškę vienareikšmišką nuomonę. Kaip suprantu, tas oligopolis susidaręs iš keturių įmonių neturi, negali būti kažkaip tai grubiai, brutaliai suardytas. Mes negalim padalinti tas įmonės ir jų veiklą, e, išdalinti į audito veiklą ir ne audito veiklą. Geriau būtų suteikti daugiau erdvės e, kitiems smulkioms vidutinėms įmonėms suteikti galimybių dalyvauti šioje veikloje. Smulkios vidutinės įmonės būtų išeitis didžiosioms įmonėms. Tačiau jeigu jos negali siūlyti audito paslaugų, kadangi neturi atitinkamos atitinkamų pajėgumų, neturi atitinkamų administracinių pajėgumų, tai Žinomas, konkurencinę aplinką sukurti sunku, jiems reikia padėti ir kai tos įmonės pakankamai sustiprėtų, galima būtų jas, jos galėtų tapti ir didžiųjų įmonių paslaugų teikėjomis. Siūlau tokį dalyką. Siūlau įvesti apribojimus honorarams, tų firmų honorarams, ir tos tie apribojimai turėtų galioti nuo pirmųjų metų kokius tris metus įsigaliojus dokumentui. Po to reikėtų iš naujo atlikti poveikio vertinimą ir pažiūrėti, kaip dokumentas veikia. Kitaip sakant, tai būtų privalomas apribojimas. Tokiu būdu atsirastų vietos smulkioms įmonėms veikti. Tai pagerėtų rinkos situacija ir būt, atsirastų galimybė kitoms įmonėms siūlyti ir audito veiklą, ne tik visokią kitokią konsultacinę ir panašią veiklą. Bet to norėčiau atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką. Noriu pasakyti, kad neįmanoma išdalinti įmonės taip, kaip tą siūlo komisija, padalinti jas į tokias, kurios teikia tik konsultaciją, sakykime, o ir į tokias, kurios teikia tik auditavimo paslaugas. Galbūt ir bus kokiu nors naujų audito susitarimų su naujomis tomis įmonėmis, tačiau tai neišspręs oligopolio problemų. Tai tik tai padidins įmonių kaštus. Jeigu įmonė patenkinta jai teikiamomis paslaugomis, tai ji nesiruošia nieko keisti ar ką nors daryti ir pas, pasikeitus procedūrai tik padidės išlaidos, bet įmonė ir toliau pasirinks tą patį auditorių, su kuriuo dirbo lygi šiol. Aš nematau čia jokios prasmės. Bet to nemanau, kad tai apskritai padėtų išspręsti mūsų problemą. Tokia rotacija, kuri būtų nu-, numatyta privaloma tvarka, nieko mums nepadės. Partnerių rotacija neatrodo man tinkamas kelias. Man atrodo, kad dualinis dvigubas auditas ar tikrinimas irgi nėra sprendimas. Labai sunku nustatyti ir konkrečius procentus, kiek kas turėtų veik, atlikti veiklos. Tai tas procentų nustatymas galimas galbūt kokiai nors įmoniai nacionaliniu lygmeniu, tačiau tarptautinėms įmonėms tai labai sunku padaryti. Sakysime, jeigu įmonė yra įsisteigusi kažkokioje valstybėje narėje ir turi ten tam tikrą kiekį darbuotojų ar vykdo tam tikrą veiklą, tai jai yra rekomenduojama dirbti su vietos auditą teikiančia įmonė. Bet to nemanau, kad reikėtų įpareigoti auditorių teikti ataskaitas institucijoms. Aš jau diskutavau su daug veikėjų dirbančių šioje srityje. Ir ko mes norime? Mes norime, kad auditoriai bendradarbiautų su institucijomis ir nuolatos su jomis aptartų visokius iškilusius klausimus ir problemas. Ta reikėtų kažkaip paskatinti, tai būtų mano pasiūlymai. Aš pateiksiu pateik pakeitimus pranešėjui. Daug ką jau esu aptaręs su kolegomis frakcijoje ir su kitais suinteresuotais asmenimis. Taip pat buvo išsakytas ir pasiūlymas paraginti mažas įmonės dirbti ne vien audito, bet ir kitose susijusiose srityse. Galbūt apie tai būtų galima pakalbėti dar su kolegomis iš žaliųjų ir iš socialistų frakcijos. Uh, ir rasti atitinkamą kompromisą. Ačiū. Pirmininkas, kolegė Lichtenberger. Ačiū. Aš dažnai stebiuosi tuo, kaip mes elgiamės finansų krizės akivaizdoje. Jau du metus finansų rinkos egzistuoja tokiomis sąlygomis, o mes vis dar tikimės, kad įmanoma šito oligopolinių struktūrų savireguliacija. Man rodosi, kad mes visi klystame. Ir aš tą noriu pasakyti labai aiškiai ir be to tikiu, kad niekas iš, arba bent jau didžioji dauguma parlamentarų irgi netiki, kad tokia savireguliacija dar yra įmanoma. Nenoriu čia detalizuoti, bet noriu pasakyti vieną dalyką, kas taip ne visai tiesiogiai susijęs su šiuo prašinimu. Ką mes čia gavom, tai yra poveikio vertinimas apie poveikio vertinimą. Tai visai ne tai, ko aš tikėjausi. Tarp, tarp institucinėme susitarime yra parašyta, kad institucijos, bei tarp jų ir Europos parlamentas turėtų renkti poveikio vertinimus susijęto su teisės aktais, o ne poveikio vertinimus susijęto su kitų institucijų parengtais poveikio vertinimais. Man atrodo, kad tai yra išteklių švaistimas. Jeigu aš kažko noriu, tai aš noriu, tai aš siunčiu signalą kitai institucijai ir pasakau, ko man trūksta, tačiau aš nenoriu, kad kita institucija pateiktų savo nuomonę apie tai, ką ji mano apie mūsų nuomonės. Man atrodo, kad reikia tiesiog konkrečiai atsakinėti į klausimus, kurie mus domina, o ne renkti vertinimus apie vertinimus. Man tokia procedūra, toks procesas nepatinka, nes jis netitinka mūsų lūkesčių. Ir kai naujoji, nauji, naujoji struktūra prisistatė, man jau tada kilo įtarimas dėl jų po darbo pobūdžio. mums nereikia kažkokių politinių pasisakymų apie tam tikras, e, tam tikras poveikio vertinimo studijas iš komisijos pusės. Mes patys galim įvertinti politiškai kokius nors dalykus. E, ir man atrodo, kad kai kurie faktoriai, kurie buvo į kuriuos nebuvo atsižvelgta dėl politinių priežasčių, kaip tik turėtų būti nagrinėjami. Ta rodo jau prieš tai buvęs tokio poveikio vertinimo transporto komitete pavyzdys. Taigi aš manau, kad ateityje mums reikia eiti būtent mano nurodytą kryptimį. Kolegė Tain, sako pirmininkas. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai už jo labai išsamų parengtą dokumentą, kuriame labai gerai vaizduojamas komisijos požiūris ir atskleidžiami įvairūs aspektai. Na, aš ir mano frakcija mano, kad kontrolės komiteto vaidmuo turėtų būti stiprinamas. Klausimas tik tai iki kokio laipsnio. Kontrolės komitetas ateityje turėtų irgi spręsti problemas susijusias su nesauditu, o su kitais dalykais. Sakykime, kai kurie klausimai iš audito srities buvo iškelti į mm, valdybos kompetencijos sritį, bet nemanau, kad tai geras sprendimas. Pranešime pasisakoma tik tai prieš taip vadinamosius grinuosius auditus. Ir aš tam pritarčiau. Aldė visuomet laikėsi šios pozicijos. Man truputį pritrūko aiškaus, aiškios takoskiros tarp įmonių ir finansų institucijų. Ir ponė Lichtenberger minėjo kažką panašaus. Taigi tai yra įmonės, kurios yra viešo intereso įmonės ir tarp jų, žinoma, smulkios vidutinės įmonės ir kitos įmonės. Na, man nekiltų jokių problemų, jeigu Procter Gamble ar Siemens įmonės, kurios šimtus metų dirba su tais pačiais auditorės ir toliau tą darytų. Bet to šios įmonės iš esmės niekaip nesusijęs su krize, jos be to nuo krizės beveik ir nenukentėjo, jos galima tik tai pagirti kaip, dėl to, kaip jos susitvarkė su krize ir jų auditas visuomet buvo tvarkingas. Na, o dabar dėl poveikio vertinimo. Mes buvome Junktinėse Amerikos valstijose, tai buvo labai įdomi kelionė ir aš supratau, kad mes tikrai dar nesame pasiekę tobulybės Europos Sąjungoje. Jau šios kadencijos pradžioje turėjau konstatuoti, kad kiekvienas rengia savo tinkamą poveikio vertinimą, o ypač audito srityje tai paaiškėjo ir tai tapo akivaizdu. Mes norėtume, kad parlamentas renktų savo poveikio vertinimus, galbūt samdydamas vertintojus iš šalies ir nesiremtų komisijos vertinimais. Na, mes anksčiau turėjome senąją sistemą, čia šiuo atveju dar takėm senąją sistemą, o dabar tik, ką tik pradėjo veikti parlamento poveikio vertinimo e, skyrius. Ir iš to, kaip dabar susiklosti reikalai, matyti, kokie skirtingi gali būti to paties dalyko poveikio vertinimai. Taigi kyla klausimas, o ką e, ką sako mūsų poveikio vertinimas. Mūsų poveikio vertinimas sako, kad komisijos poveikio vertinimas buvo klaidingas. Ir sako, kad komisijos poveikio vertinimas buvo neteisingai interpretuotas ir pateikti neteisingi pasiūlymai remiantis tuo. Kolega Bodų tą pasakė, kad e, mūsų poveikio vertinimas kritikuoja komisijos poveikio vertinimo sąsają su pateikta sąsaja su finansų krize ir panašiai. Na, aš mm, atsisakau to patikėti. Auditas apskritai visuomet vyksta po to, kai kažkas jau yra įvykę. kolega Lėnė palikė 15-16 pakeitimą, kadangi jie yra, nes jie yra svarbus mūsų auditoriams, patikėjus atiti, savo atitinkame pranešime. Ir čia yra siūloma, kad auditoriai ateityje vertintų ne tik tai tai, kas jau yra įvykę toje įmonėje, bet ir tai, kas potencialiai gali įvykti. Ir ponia Lichtenberger tą kaip tik kritikavo. Tai jeigu mes būtume, sakykime, tą darę anksčiau, tai galbūt būtume išvengę kai kurių finansų institucijų bankrotų. Tačiau tam dabar dar nėra jokio teisinio pagrindo. Mes turime žiūrėti, kaip susijęti atskaitomybės direktyvą su audito direktyva. Galbūt tai galima būtų susijęti ir per laiko ašį. Tada aš manau, kad reikėtų dar padiskutuoti apie tuos kompromisus ir galbūt jiems galėtų pritarti visos frakcijos. Aš pasisakyčiau už tokį poveikio, į, už tokį auditą, kuris būtų nukreiptas į ateitį. Na, aš daugiau detalių jau nepateiksiu apie tą parlamento uh, poveikio vertinimą, kuris kritikuoja komisijos poveikio vertinimą, bet bendrai norėčiau pritarti pranešėjui. Mes neturėtume kištis į rinką per nelik smarkiai. Vokietijoje tą darėme ne vieną kartą ir labai mm, dideliu mastu ir tikrai labai sunku pasakyti vienareikšmiškai, kuris kelias yra teisingas. Uh, Kai kurios valstybės narės išbandė komisijos siūlymus ir po kurio laiko vėl atsisakė jų, nes paaiškėjo, kad jie nebuvo optimalūs. Aš norėčiau išreikšti apgailestavimą dėl kai kurių dalykų. Man labai gaila, kad parlamentas jau du su pusę metų svarsto audito klausimus Tuo tarpu auditoriaus profesija yra tikrai labai rimta profesija. Auditoriai yra labai gerbiami, jie turi puikų išsilavinimą ir tikrai labai gaila, kad mes kenkime visai šiai profesiniai grupiai, ji nedidelė ir man labai gaila, kad ši profesinė grupė tapo mūsų tokių ilgų diskusijų subjektu. Dabar mes ginčijamės tarp komisijos ir parlamento vyksta ginčas dėl e, įvairių poveikio vertinimų, ataskaitų, dėl Kopenhagos pozicijos ir panašiai. Visa ši diskusija, toks popierinis ginčas, kenkia visiems. Tas popierinis ginčas jau panašus darosi į purvo mūšį. laimi tie, kurie turi daugiau lobistų paramos. Na, tikrai apgailestauju dėl to, kad komisija, profesinė grupė ir visi kiti suinteresuoti asmenys įsivėlė į tokį baisiai aukšto lygio mūšį, kuris jau primena purvo mūšį. Tai netitinka nei tos profesinės grupės interesų, nei pačios reikalo esmės. Aš tikiuosi, kad ir komisija tą netrukus suvoks ir galbūt elgsis, na, šiek tiek atsargiau ateityje. Dėkoju, kolegė Tain. Jūsų pastabos tikrai teisingos. Dabar. Taip. Poveikio vertinimas ir poveikio vertinimo skyrius yra tikrai problema Čia yra problematiškas klausimas. Mes labai dažnai reiškime abejonių dėl komisijos poveikio vertinimo studijų. Uh, 2003 metų tarp institucijame sutarime yra numatyta, kad komisija turi teikti poveikio vertinimus ir jais remdamasi gali teikti pakeitimus. Tačiau parlamentas la, pateikė jau labai daug rezoliucijų, pasiūlymų, ragindamas komisiją renkti tikrai nepriklausomus poveikio vertinimus, kuriuos renktų ne komisijos darbuotojai, bet iš išorės samdomi asmenys. Du kartus mes siūlėme steigti bendrą poveikio vertinimo instituciją tarp komisijos ir parlamento, bet mums nieko pasiekti nepavyko, komisijos pirmininkas tam priešinosi ir mūsų rezultatas buvo neigiamas, bet mes tada nutarėme pasielgti dar kitaip, įsteigti savo atitinkamą poveikio vertinimo rengimo skyrių, kuris atitinkamai peržiūrėtų komisijos poveikio vertinimus. Aš nemanau, kad čia yra kas nors neįprasto. Tikiuosi, kad tokiu būdu mes komisijai padidinsime spaudimą ir galbūt komisija pajudės šiek tiek link mūsų idėjos dėl bendros poveikio vertinimo institucijos teigimo įgyvendinimo. Pone Lichtenberger, išklausysime ir jūsų nuomonės, ką jūs manote apie tokią bendrą instituciją. Ačiū. Aš matau, kad didžiulė problema mums kyla dėl komisijos poveikio vertinimų, kadangi jos poveikio vertinimai yra dažniausiai tik tai pasiteisinimo instrumentai. Uh, poveikio vertinimai daromi ne dėl poveikio vertinimo, bet dėl to, kad būtų, pasiteis, kad būtų rastas pasiteisinimas kažkokiems pasiūlymams. Taip sakant, viskas apverčiama aukštinkojoms. Visų pirma, pateikiama kažkoks tai pas, teisės akto pasiūlymas, o paskui ieškoma, kuo jį pateisinti. Turėtų būti atvirkščiai. Dabar šitas sprendimas, kurio mes dabar ėmėmės, tai yra poveikio vertinimas apie poveikio vertinimą, yra neproduktyvus ilgalaikėje perspektyvoje. Mes taip prarandame kontaktą su e, tais, kurių gyvenimą mes ruošiamės reguliuoti. Man atrodo, kad reikia labai aiškiai nustatyti nuostatas nepriklausomim poveikio vertinimam, kaip tą siūliau jau ne vieną kartą. Ir manau, kad ateityje tą turėtume ir padaryti. Na, lygi šiol tie poveikio vertinimai buvo daugiau kaip nuomonės išraiška negu kažkokie tai pagrysti poveikio vertinimai. Bet kitą kartą rengdami poveikio vertinimą, kuris vertintų komisijos poveikio vertinimą, mes turėtume juos atitinkamai užvadinti. Tai turėtų vadintis nuomonė apie poveikio vertinimą ar kažkaip panašiai, bet neturėtų vadintis poveikio vertinimu, nes tai šiek tiek klaidinantis dalykas. Vis dėlto tai yra nuomonės išreiškimas, jis nėra pakankamai pagristas duomenimis ir panašiai. Reikia nustatyti ir aiškę ribą tarp to, kur, dar, kur prasideda pasiūlymai ir kur baigėsi poveikio vertinimai. Uh, kad mums reikia kažkaip stengtis na, neužgošti savo tikrosios paskirties ir užduoties. Mes turime ją pateikti, turime pateikti atitinkamą nuomonę. Na, o dabar kalbės komisija. To, uh, an of... Pabandysiu panalizuoti poveikio, analizės, poveikio vertinimo analizę. Šio komiteto prašymu mes pabandėme nustatyti, kokios yra stipriosios ir silpnosios komisijos poveikio vertinimo pusės. Ir labai trumpai pristatysiu mūsų pagrindinės išvadas, tačiau paaiškinsiu, kaip mes dirbome ir koks buvo mūsų darbo mastas ir tikslas. Šiuose pastabose aš e, nedarau jokio sprendimo dėl pasiūlymų ir politikos pasiūlymų, kurie yra pateikti Vienintelė analizė, kurią atlikome, yra ar komisija šiame poveikia vertinime, kuris yra solidus darbas 280 puslapių, ar komisija panaudojo metodus ir argumentaciją, kuri mūsų manimo būtų tinkama, kad būtų paremtas šis pasiūlymas. Ir nustatydami klausimus susijusius su tą metodologiją ir jų argumentaciją, mes tikėjomės padėti komitetui E, iškelti klausimus komisijai, paprašyti komisijos pateikti papildomų paaiškinimų. Iš esmės mūsų išvada yra ta, kad poveikio vertinimas yra didelis darbas ir sąžininga pasakyti, kad jis yra solidus e, ir nuoseklus vertinimas. Daugumai pasiūlymų, kurie teikiami dviejose siūlomose teisės aktuose. Ypač kiek tai susiję su politikos pakeitimais, keičiant, keičiant šioje direktyvoje dėl privalomo audito. Tačiau atidžiai skaitant poveikia vertinimą ir e, lyginant jį su gairėmis, e, su tais aukštais standartais, kurie yra nustatyti pačios komisijos. Taigi, tuomet mes randame tam tikrų silpnųjų vietų. kur būtų galima padiskutuoti su komisija prieš priimant sprendimus, susipažinus su visais faktais. Pirmasis klausimas, kurį mes keliame savo dokumente, ar komisija aiškiai ir įtikinamai pareiškia, kokia yra problema išdėstė, kokia yra problema, kodėl reikalingas šis įsikišimas į audito paslaugų rinką, ypač e, kai tai susijęs su viešojo intereso įmonėmis. Komisija numatė išdėstė penkias probleminės rytis, kurios atitinka politikos tikslus, kurios išdėsto komisija, taigi problemos čia nėra. Ir galima būtų sakyti, kad politinių e, variantų skaičius yra logiškas ir atitinka tuos tikslus, kurie pateikti pasiūlymuose. Tačiau jeigu pažvelgsime į patį komisijos tekstą, tam paaišku, kad po šiais tikslais, pavyzdžiui, patek, patenkinti lūkesčių sus, e, sus, sumažinti lūkesčių spragą, kad būtų vengiama interesų konfliktų ir taip toliau. Po visų to yra dvi vedančios jėgos. Tai yra pirmoji trūkumai audito kokybėje ES, kas šiek tiek prisidėjo, buvo veiksnys prisidėjęs prie ekonominės ir finansinės krizės. Mes to neginčiajame. Savo dokumente tiesiog keliame klausimą, ar komisija jums patikė pakankamai įrodymų tokiam, tokiai išvadai. Antra varomoji jėga yra ta, kad, problema, kad trūksta konkurencijos audito rinkoje. Galbūt klausimas yra, ar komisija tai įrodo savo poveikio vertinime. Atsakymai į tuos du klausimus, e, man atrodo, nėra akademinio pobūdžio, nes je, vien tik tai jeigu aiškiai yra problema, galima spręsti, ar suomi problemų sprendimo būdai gali būti tie, kurie duos pozityvų poveikį. Jeigu ne, jeigu neaiškiai kalbi apie pačią problemą, kurią reikia spręsti, galėjimtis priemonių, tačiau jos nebus pagristos aiškiais duomenimis, kaip sako komisija. Ji nori pasiūlyti teisės aktą pagristą duomenimis, įrodymais ir parlamentas turi teisę gauti tokią informaciją kartu su pasiūlymu. Dėl priežastinio ryšio tarp tariamų trūkumų audito kokybės trūkumų ir krizės, aš, tai, aš puikiai suprantu, kad tai sunku įrodyti e, labai aiškiai. Šiuo momentu turbūt niekas negali pateikti tokių tiesioginių įrodymų, tačiau akivaizdu visiems, kad gerai veikianti audito funkcija turėtų turėti ar turėtų pozityvų poveikį finansiniam stabilumui. Niekas dėl to nesiginčytų. Todėl mes galime suprasti, kodėl komisija negali labai aiškiai pagrysti šio priežasnio ryšio. Tačiau šiame poveikio vertinime komisija kai kurias politikos priemonės, kai kurias labiau prieštaringas e, politikos priemonės pagrindžia tariamą problemą dėl konkurencijos trūkumo rinkoje nepaneiksai, keturios e, bendrovės turi didžiulę rinkos dalį Europoje. Tačiau kaip konkurencijos, teisin, konkurencijos ryties teisininkė žinau, kad pačios rinkos dalys automatiškai neiškraipo konkurencijos. Aš neskau, kad jos neiškraipo, bet aš to nežinau. Kai kuriais atvejais taip, kai kuriuo atveju galbūt taip pat taip. Tačiau problema poveikio vertinime yra tai, kad komisija to neįrodo. Jie apibūdina tas didelės rinkos dalis, palygina su kitais sektoriais ir daro išvadą, kad turėtų būti problema. Tačiau komisija yra Europos konkurencijos institucija, turi duomenys ir kompetenciją įvertinti rinką ir jie šiame poveikia vertinime to nedaro. Tai yra ta problema, kurią mes iškėlėme ir savo dokumente. Tai nėra nuosprendis dėl to, ar siūlomos priemonės teisingos ar ne, ar reikia patvirtinti šį teisės aktą ar ne. Tiesiog mes sakome, jeigu norite, galite komisijai užduoti klausimus būtent dėl tų teiginių ar e, nuomonių dėl didelės rinkos dalies ar rinkos iškreipimo e, pagrindimo. Tačiau e, po problemų apibūdinimo mes vertiname poveikio vertinimo apibūdinimus. Vėlgi, daugelio priemonių atveju yra aišku, puikus rezumė, visą tai galima palyginti vieną su kitu, viskas padaryta solidžiai, tačiau kurių pasiūlymo atveju dėja, būtent e, pačių kontroversiškiausių, kontroversiškiausių pasiūlymo atveju e, dėl, pavyzdžiui, grino audito firmų ir panašiai, manome, kad tas vertinimas galėjo būti padarytas tvirčiau. Ypač kai kalbama apie e, kaštus ir naudą tų priemonių. Visą tai beveik niekur nėra kvantifikuota. Turime pripažinti, kad komisija, kaip ir reikalavimą pagal jų gairias, labai atvirai ir skaidriai kalba apie duomenų trūkumą. Jie pripažįsta, kad negali pateikti E, kaštų prognozes. Tačiau net jeigu ir gali suprasti ir pritarti tokiam pateisinimui, rezultatas yra tas, kad labai sunku įvertinti, įvertinti ar spręsti dėl šio pasiūlymo galimo poveikio. Nėra jokio skaičiaus. Pateiksiu vieną gerą pavyzdį dėl draugimo teikti neaudito paslaugas. E, audituojamoms įmonėms. Komisija sako, kad pirmiausia, tiesioginių išlaidų nėra. Gerai, atrodo, jų nebūtų. Tačiau netiesioginės išlaidos egzistuotų, tačiau jų negalima įvertinti, nes jos priklausytų nuo bendro rinkos restruktūrizavimo. Bet tai yra toks ėjimas užburtų ratų, nes jie sako, negalima pateikti restruktūrizavimo kaštų, nes bus restruktūrizavimas gerai, bet tai niekaip na, nepastarnauja tam, kad būtų galima suprasti pasiūlymo pasiekmes. Ir mes manome, kad e, tokių, tokios kvantifikuotos analizės trūkumas yra netiesioginė detalios rinkos analizės nebuvimo pasiekmė. Kitas pavyzdys, kuomet poveikio vertinis net visai netitinka pasiūlymo, yra rotacijos laikotarpio apskaičiavimas. Poveikio vertinimas skirtas tam, kad kaip turėtų veikti 9 metų rotacijos laikotarpis. Trumpesnis būtų per daug brangiai kainuojantis e, įmonėms. Bet detaliau pažvelgus, e, komisija siūlo 6 metų rotacijos laikotarpį, taigi komitetas e, turėtų paklausti komisijos, kodėl skiriasi pasiūlymas nuo vertinimo. Taigi baigiant, bent jau dalis šio pasiūlymo, kai kurios dalis šio pasiūlymo susilaukė daug kritikos iš sektoriaus. Pagrindinė problema susijusi ne tiek su pasiūlymo tikslais, o su siūlomų priemonių proporcingumu. Ir e, solidus, solidus e, poveikio vertinimas su geresne, geresniais apskaičiavimais, daugiau e, pagrindimų būtų naudingesnis, pateikiant argumentus už šį pasiūlymą. Ačiū. Vielen herzlichen Dank. Jetzt zunächst einmal gibt es Fragen an die Unit. Dėkojam. Da, na, ar kas nors turi klausimų, o aš turiu klausimų komisijai. Kai pirmą kartą pamačiau šį pasiūlymą, tai man kilusi pirmoji mintis buvo tokia, kodėl apskritai buvo įsteigiamas. Jeigu tai yra konkurencijos teisės problema, tai yra komisijos atitinkamas mm, generalinis direktoratas, yra atitinkamas teisinis pagrindas, tai kodėl nesijimama atitinkamų konkurencingumo reguliavimo priemonių. Todėl ir kyla ir kitas klausimas, kodėl nebuvo atliktas konkurencingumo požiūrių toks poveikio vertinimas ar tyrimas. Galbūt reikėjo atlikti rinkos tyrimą ir pasižiūrėti, kokias galima iš to padaryti išvadas. Šiaip jau e, atitinkamas konkurencijos generalinis direktoratas užsijima visai netais dalykais, kurie jam priklauso, pavyzdžiui, laisvosiomis profesijomis ir panašiai. O čia, kur jis tikrai galėtų veikti, nieko nedaroma. Kyla teisėtas klausimas, kodėl taip yra. Galbūt komisija galėtų pateikti mums bent apytikrę informaciją šiuo klausimu. Jeigu šį kartą tai bus neįmanoma, tai tada tikimės atsakymą išgirsti kito posėdžio metu. Gal direktorius Basi galėtų mums pasakyti, ką nors šiuo klausimu. Thank you, Mr. Lane. Thank you for the... Dėkoju, dėkoju iš klausimą. Mes išnagrinėję visas reakcijas į žalėją knygą ir išklausę diskusijų, pamanėme, kad šitą klausimą reikėtų panagrinėti kitų kampų, ne tik iš konkurencijos teisės pusės. Ir mūsų pasiūlymo tikslai nėra tikslai skirti kovoti su nepasitikėjimu auditoriais, bet kaip tik jie yra skirti gerinti audito kokybę ir auditorių nepriklausomybę, taip pat informaciją pateikiamą investuotojams ir taip toliau. Todėl aš norėčiau jūsų dėmesį atkreipti į bent vieną iš aspektų paminėtų poveikio vertinime. Buvo pasakyta, kad mes nepateikėme argumentų šiai problemai iš konkurencijos teisės pusės. Taip, dėl to, kad mūsų teisinis pagrindas buvo kitas. Mūsų netiek domino tas konkurencijos aspektas. Būtent todėl mūsų pasiūlymas yra paremtas tomis nuostatomis, kurios nėra konkurencinio pobūdžio arba nepasitikėjimo pobūdžio tos diskusijos tikrai gali trukti labai ilgai. Aš nežinau, ar jūs man suteiksite žodį dar vėliau, bet jeigu nesuteiksite, tai aš pasinaudosiu progą ir pasakysiu porą žodžių apie poveikio vertinimą. Gerai, dėkui. Visų pirma, dėkoju pranešėjui už atliktą darbą. Žiai stebėjome tą darbą, kaip galite įsivaizduoti, mes sutinkame su daugeliu aspektų paminėtų šiame dokumente. Kitais, su kitais aspektais tiek labai nesutinkame, bet svarbiausia yra tai, kad mes esame pasirengę bendradarbiauti įprastiniu būdu su abiem teisėkros proceso dalyviais tam, kad rastume tokius rezultatus, kurie tenkintų visus ir būtų praktiškai gyvendinami. Tai yra mūsų pagrindinis atskaitos taškas, kurį svarbu visada atsiminti. Taip pat mes labai džiaugiamės E, tuo, kad e, Europos parlamente poveikio vertinimo direktoratas buvo paskirstytas į dvi, du skyrius. Mes manom, mes nemanom, kad mes vieni atliekame neprikaištingą darbą. Nemanom, kad. E, manau, jūs irgi nemanote, kad atliekat neprikaištingą darbą, kai teikite savo pasiūlymus, nes mes visada pasiūlome savo pakeitimų. Tai mes taip pat jaučiamės parengę poveikio vertinimą ir esu tikras, kad su kitų institucijų pagalba tiek šiandien, tiek rytoj, rytoj galbūt net ir tarybos pagalbos paprašysime. Tik tai visi kartu galėsime parengti tinkamus poveikio vertinimus ir rinkti tuos duomenis, kurie galų gale mums padės pasiekti geresnių rezultatų. O to juk ir turėtume siekti. Komisija ir parlamentas ne, turėtų bendradarbiauti. Mes visai nepykstam dėl jūsų kritikos. Mes džiaugiamės, kokį darbą nuveikėte analizuodami mūsų dokumentą. Ir mes labai nekantri laukiame jūsų pačių parengsamo poveikio vertinimo apie mūsų pasiūlymą, jeigu norėsite. Arba lauksime jūsų pateiksamų pakeitimų, kadangi mes manom, kad toks mūsų atliktas poveikio vertinimas tikrai nėra galutinis dokumentas. Jis turėtų būti tikslas pats savaime. Jis yra skirtas pagerinti teisėkuros procesą ir esamą situaciją. Taigi aš konkrečių atsakymų į labai įdomius klausimus, kurie buvo dabar užduoti, nepateiksiu. Ne todėl, kad e, mes nenorė, kad nenorėčiau to daryti, bet todėl, kad mes manome, kad mes tikrai e, turime bendradarbiauti ir esame labai atviri. Ir mes norime remtis jūsų vertinimo rezultatais. Nes šita funkcija, ta užduotis yra tikrai labai sudėtinga. Kai jūs patys pradėsite daryti poveikio vertinimą, pamatysite. Ačiū. Vielen herzlichen Dank. Wir haben das alles richtig verstanden. Und Ačiū. Mes viską supratom ir tikrai jūsų nuomonę galima paremti. Daugiau šiuo klausimu pasisakyti niekas nenori, nebent kolega Karim dar norėtų ką nors baigdamas pastebėti. Chairman, uh... Dėkoju pirmininkė. Man labai patiko diskusijos. Jūs buvo labai aktyvios. Britai sako, kad Britai kartais net sapnuoja šlapius sapnus. Gal sunku jums tuo patikėti, bet e, tai nėra iš, iš tiesų tiesa, nes mes esam šiauriečiai ir šalti žmonės. Ir todėl mes nenorim kritikuoti labai stringai e, komisijos. Mes nenorim vežimo pastatyti prieš arklį. Mes remiamės komisijos pateiktais rezultatais. Ir man buvo dėl to labai įdomu nagrinėti įvairiausius rezultatus, kurie yra pateikiami komisijos dokumente. Nepamirškime, kad šita procedūra yra taikoma pirmą kartą. Ir man iš tiesų labai patiko šis procesas. Nepamirškite, kad aš šiame komitete buvau tas, kuris pradėjo sakyti, kad tokių rezultatų analizė turėtų būti atliekama skaidriai, o ne už uždarų durų. Ir tokius komentarus pateikiau tuomet net nežinodamas, kokie iš tikrųjų tie rezultatai yra. Todėl man labai džiugu, kad viskas vyksta dabar taip, kaip vyksta. Pone pirmininkė, Aš nereaguosiu į visus kolegų pasisakymus dėl ponios Steiner ir kitų kolegų pateiktų pasiūlymų. Labai džiaugiuosi, man tikrai būtų labai įdomu atsisėsti ir ramiai juos peržiūrėti. Galėtume juos teisingai suformuluoti, peržiūrėti viską eilutę po eilutės ir pažiūrėtume, kaip geriausiai būtų galima jūsų idėjas įtraukti į tekstą. Pane Lichtenberger pateikė bendro pobūdžio pastebėjimų dėl poveikio vertinimo. Aš nenoriu kartotis, bet pasakysiu, kad šita procedūra yra taikoma pirmą kartą. Mes visi čia mokomės dirbdami ir dėkoju poveikio vertinimo skyriui už jų pagalbą ir už tai, kad jie dalyvavo posėdėje šiandieną ir pateikė mums dar ir savo turimos informacijos. Be abejo, šį procesą ir reikia vertinti kaip nuolat vykstanti. Ir todėl reikėtų visiems atidžiai stebėti, kaip procesas vyksta, kaip taikoma procedūra ir kaip ją po to tobulinti. Dar labai trumpai dėl komisijos pastebėjimų. Manau, kad būtų sąžininga ir kolegos turėtų žinoti, kad aš pakviečiau komisarą Barnie du kartus. Mes peržiūrėjome komisijos pasiūlymus tam, kad Tiek mes, tiek komisija ir kur įmanoma ir taryba galėtume parengti bendrą pasiūlymų rinkinį, dėl kurių visi sutiktume, nes mano galva tik tai taip galėtume parengti geros kokybės dokumentą. Taigi aš buvau susitikęs su komisijos atstovais, jie buvo labai produktyvūs, dar bent vieną kartą susitiksime ir aš labai tikiuosi, kad nors esu tokioje situacijoje, kai viso proceso pabaigoje turbūt niekas nebus iki galo patenkintas, bet ne mano darbas yra linksminti kolegas. Aš čia esu tam, kad parengčiau pasiūlymus ir mes dėl jų balsuosime. Ir tikiuosi, kad man tai pavyks ir jeigu mums tai pavyks, tai mes būsime įvykdę savo pareigą savo rinkėjams. Dėkui. Dėkoju, taigi šį klausimą galime laikyti baigtų. Dabar 32 ir 33 darbo tvarkės punktai, juos svarstysime kartu. Kolegė McCarthy turėtų pradėti pirmoji, aš paskui pasisakysiu. Prašau, Alen. Um, so if, if I can just be clear. Uh... Noriu paaiškinti pirmininkę. Aš pristatysiu savo pranešimą ir po to kalbėsiu kažkilinę pranešėją socialistų frakcijos vardu apie jūsų pranešimą. Gerai? Pirmą pristatysiu savo, išklausysiu žmonių nuomonių ir po to kalbėsiu apie jūsų pranešimą. Kolegos, dėkoju už jūsų laiką teikiant pranešimus. Kaip pamenate, nusprendėme nebalsuoti iki e, rugsėjo mėnesio. Dėl šio pranešimo turėsime tai laiko pagalvoti. Aš parengiau keletą kompromisų, kurie, mano nuomonė, atspindi daugumos nuomonę. Šie bendri klausimai yra susijęs su konkrečiu klausimu, kuris e, daug susilaukęs dėmesio dalykas, tai yra šalių ataskaitos, projektų lygio ataskaitos išgaunamai pramoniai, materialumo riba. Čia ir ekonomikos komiteto pakeitimuose atsiradusi, kur yra žemesnė negu pradėjome komisijos pasiūlymą. Aš sakiau, kad man nepatinka tokios ribos, finansinės ribos, tačiau tikrovėje manau, kad vis tiek reikės paminėti kažkokias sumas. Dėl to dar matyti reikės pasidarėti dėl įvairių pakeitimų. Ir yra pakeitimų pono Lėnė pranešimui tuo pačiu, tuo pačiu klausimu. Reikės susitarti dėl skaičių. Svarbiau yra tai, kad reikia susitarsi dėl to, ką, apie ką reikia pateikti ataskaitas. Ar projektų lygio ataskaitas, ar vyriausybių lygio ataskaitas kaip e, tarybos pasiūlymą. Dauguma pakeitimų nesutarė dėl to. Todėl tai mano kompromisai yra, eina kitą linkmę negu tarybos pasiūlymai, tačiau čia reikia kažką dar, kai ką dar pagerinti ir ieškoti daugiau kompromisų. Kadangi dauguma pakeitimų apie tai kalbėjo, Aš įtraukiau ir šalių ataskaitas į metinės ataskaitas ir ši informacija turi būti audituojama, kad e, bendrovė teikiama informacija būtų patikima ir patik, patikrintina. Ir vėlgi kompromisai nu, kalba apie mokėjimų tipus, apie kurios reikia pateikti, teikti informaciją. Tačiau kalbėsime apie jūsų pirminkę pranešimą. Manau, kad šioje srityje taip pat yra pasiekta daugiau pažangos, todėl reikės e, rasti kažkokį sutarimą. Po to dėl minimal, minimalaus ir maksimalaus e, harmonizavimo tiems ataskaitų reikalavimams. Kompromisuose bandžiau rasti vidurio tašką tarp pakeitimų pateiktų komitete, kai kurie žmonės prieš maksimalų harmonizavimą, kai kurie nori minimalaus, maksimalaus harmonizavimo Aš sakau, kad reikia maksimalaus harmonizavimo mažoms ir vidutinėms įmonėms, tačiau valstybės narės negali primesti daugiau reikalavimų, nes mes esame starę, kad šiuose pranešimuose mes norime mažinti biurokratijos naštą, tačiau tai yra skaidrumo ataskaita, turi būti tam tikras priimtinas skaidrumo lygmuo ir MVI. Iš patirties, kalbantys su jomis, Žinau, kad jie, jos nori lengvesnio reglamentavimo, tačiau nenori išimčių, nes tai yra svarbu jų pačių patikimumui taip pat. Valstybės narės galėtų nustatyti griežtesnius e, reikalavimus didelėms įmonėms, jeigu to norėtų, po to gali nusimatyti žemesnės ribas pranešimas, kuomet yra perimamos įmonės ir tai atspindi diskusijas su tarybas, kad reikia protingai žvelgti, ieškoti kompromisų šioje srityje. Žinau, kad kai kam nereikavo dėl esmai delegavimo, kad tam tikro darbo. Aš vėlgi bandžiau atsižvelgti į tą savejonės ir tikiuosi, kad pasieksime kompromisų ir čia, kas leistų sukurti gairias šioje srityje o ne griežtas taisyklės. Be to, kai kurios valstybės norėjo, kad valstybės narės galėtų leisti tam tikras gairias. Kompromise sakome, kad ESMA gali leisti gairias, o valstybės narės gali leisti papildomas gairias. Tačiau turime užtikrinti, kad tos gairias būtų proporcingos ir atsižvelgtų e, MVI e, reikalus jų neperkrautų dėl XPRL ataskaitų. Suprantu, kad šis klausimas svarbus, tačiau kaip ir pirmininkas apskaitos taisyklių atveju, manau, kad mes norime sukurti bendrą elektroninio ataskaitų formatą ir šiuo metu aš sakau, kad mes norime tokį formatą įvesti ir tai darydami mes turime pasvarstyti, ar XPRL yra teisingas formatas. Jeigu manote, kad taip, tai tuomet reikia eiti pirmin. Tačiau aš šiuo metu nesu pasirengusi tuo reikalauti, nes manau, kad yra tyrimų, kurie sako, kad e, yra dirbančių žmonių, kurie keit, nori pakeisti XPRL. Tai yra vis tiek elektroninės ataskaitos, tačiau pagerintos, panaikinant klaidas. Todėl nėra prasminga nustatyti reikalavimą, jeigu technologija gali pasikeisti. Nebūtų tikslinga parinkti dabar standartą. Poveikio vertinimas turėtų patirinėti kitus ataskaitų formatus. Ir e, po tam tikro testavimo ir savanoriško ataskaitų teikimo, panaudojant tą formatą, būtų galima apsispręsti. Kitas kompromisas dėl uh, balsavimo teisų delta korekcijos. Ekonomikos komitetas labai griežtos pozicijos laikosi šiuo klausimu ir teisingai įtraukti tai įtraukti į tekstą, kaip aš padariau kompromise. Turime suderinti tai su priimtų uh, e, reglamentu Geršo Celingo. Dėl sankcijų. Šioje srityje taip pat apie tai mes diskutavome ir pakeisti, pateikti pakeitimai. E, man niekada nepatinka dėl fiksuotos sankcijos e, labai skirtingi dalykai gali būti tinkami skirtingoms šalims, pavyzdžiui, Bulgarijai ar Junktiniai karalystiai ar Prancūzijai. Tačiau mes puikiai padiskutavome su komisija ir kolegomis apie tai ir aš manau, kad išlaikysiu pasiūly, patiktus pasiūlymus su kai kuriomis papildomomis nuostatomis dėl balsavimo teisų. Jos būtų sustabdomos, jeigu būtų viršita pranešimų riba, rimčiausiais atvejais Taip pat manome, kad būtų teisinga pasakyti, kad valstybės narės galėtų numatyti papildomas sankcijas aukštesniais lygiais negu numatyta direktyvoje. Tai vėlgi turi atspindėti įvairių sistemų esmę. Kai kalbame apie teisės aktus, reglamentus ir panašiai, reikia tam tikro lankstumo ir šioje srityje. Manau, kad komisijos siūlymų siūlymi lygiai Tai yra minimalus ir maksimalus lygiai. Ir valstybės narės, kurios taiko žemiausius lygius, juos paaukštintų. Taigi tam tikra logika čia yra ir aš e, nusprendžiau pritarti tiems pasiūlymams. Jeigu pažvelgsime į kompromisinius pakeitimus, pamatysite, kad aš pakeičiau kai kurias e, savo pozicijas. Dėl sankcijų skelbimo. Asmeniškai manau, kad jų skelbimas yra labai svarbus atgrasant valstybės narės e, nuo nesilaikymo šių reikalavimų. Aišku, yra atveju, kada sankcijų nereikia publikuoti, tačiau nereikia, reikia tai apriboti. Nes, kaip sakiau, reikia informuoti ir visuomenę, ir žiniasklaidą. Nes tai atgraso nuo nusižengimų ar vengimo. Pavyzdžiui, kaip e, reglamente dėl piknažiavimo rinką. Jeigu paskelbi baudas, kurios buvo paskirtos, žmonės tada pagalvoja, ar aš noriu iš tikrųjų pakliūti į tokią padėtį. Tai yra atgrasanti jėga. E, ir šio klausimo, kadangi griežtai buvau nusistačiusi, šiek tiek pasistumėjau E, komisijos link. Peržiūros sąlyga. Atsižvelgiau į kai kurios ekonomikos ir tarptautinės prekybos komiteto pasiūlymus ir siūlau e, peržiūrėti direktyvą po dviejų metų po perkelimo. Tačiau jūsų pranešime, pirmininkė, dėl e, mokėjimų vyriausybėms, materialumo ribos ir kit, kitų dalykų. Tai šios dalykus reikėtų peržiūrėti. Ir du metai, nežinau, ar yra pakankamas laikas, po kurio reikėtų renkti pradinį praneš... ataskaitą. Kai dėl mokėjimų vyriausybėms, tai duomenės turi vyriausybės, e, nacionaliniai bankai. Galima būtų taikyti išlygas, bet reikėtų įvertinti, kokį poveikį tos išlygos turi. Buvo išsakyta nuomonių ekonomikos komitete dėl centrinės saugojimo sistemos. Ir dėl sankcijų taikymo reikėtų jas peržiūrėti po dviejų metų taip pat. Norėčiau paraginti kolegas e, peržvelgti mano pateiktus kompromisus ir kaip tarsime jūsų pranešimą dėl apskaitos standartų, tai šis e, šalių ataskaitų klausimas bus kritiškai svarbus. Taryba yra parengusi savo kompromisus, tačiau mano kompromisai yra dar gana toli nuo kompromisų e, jūsų tekste, todėl mums reikės pasistengti suderinti šios tekstus arba galiausiai reikės balsuoti. Tačiau reikia išklausyti kolegų nuomonę šio klausimu ir aš pasisakysiu kaip e, socialistų šilinė pranešėja dėl apskaitos pranešimo. Ačiū. Gut, also ich denke vielleicht, weil Sie das Thema des Verfahrens angesprochen haben, das Beste. Kadangi jau pradėjote kalbėti apie procedūras, o laiko tikrai yra nedaug, tai gal vertėtų iškleis, išklausyti šešėlinių pranešėjų prieš Strasbūro plenarinę sesiją arba tą savaitę, kai vyksta Strasbūro plenarinė sesija. Ir jeigu nebus pernelik daug išsiskiriančių nuomonių, tai galėsime Strasbūrė jau ir nubalsuoti. Dėl šių klausimų. Tada bent jau žinosime, kokia yra padėtis, kokios yra daugumos, koks yra daugumos santykis ir panašiai. Na, o dabar mano eilė. Aš pirmiausia pradėsiu nuo skaidrumo direktyvos, apie kurią kalbėjote jūs. Skaidrumo direktyva skirta tam tikrai įmonių grupiai, kurios ar šiaip ar taip yra viešo intereso objektas. Na, o atskaitomybės direktyva čia yra padėtis kiek tiek kitokia. Žinoma, ir jai svarbu yra skaidrumo reikalavimai. Ir tam tikroms įmonėms, kurios patenka į e, atskaitomybės direktyvos taikymos rytį skaidrumas yra ypatingai svarbus. Taigi, aš esu pranešėjęs atskaitomybės srityje ir matau kai kur sąlyčio taškų su skaidrumo direktyva. Dėl ESMA vaidmens aš manau, arba aš esu šiek tiek labiau restriktyvios nuomonės, aš manau, kad reikia minimalios informacijos, kai kalbam apie būklės e, ataskaitą. Ir klausimas, aišku, ar tos ataskaitos ir tie minimalus duomenys nesukels daugiau chaoso. Uh, negu kad atneš naudos. Bet apie tai dar galima svarstyti. Aš iš principo pritariu Jums, manau, kad sistema būtų prasmingas dalykas, bet mes turėtume pirmiausia ją išmėginti ir pažiūrėti, ar ji tikrai veiks taip, kaip, kaip mes norime. Taigi elektroninis, atsiprašau, ataskaitų rengimas galėtų būti tokia galimybė ir tai tinka abiems teisės aktų projektams, kuriuos dabar svarstome gerai, kad sankcijom, kalbant apie sankcijas, yra išbrauktas punktas dėl e, žalos atlyginimo. Man atrodo, tai yra gana šiaip tendenci, ten, žiūrint tendenciškai neprobleminės rytis. Ta, tas skaitų tiekimas pagal šalis kompromisuose, kurie yra pateikti, uh, yra laikomasi kriterijų požiūrio, tai turi ir privalumų, ir trūkumų. Apie tai dar reikės pakalbėti su šešėliniais pranešėjais atitinkamoje diskusijoje. Skaidrumo direktyvoje yra numatyta duomenų pateikimas iš visų emitentų pusės ir čia galime būti lankstesniems, kadangi šiaip ar taip yra specialių reikalavimų PIS PIE, atsiprašau, įmonėms. Na, kalbant apie ribinės vertės, čia irgi diskusija dar nebaigta, neturėtume būti pernelyg biurokratiški, tačiau ir efektyvumo, veiksmingumo kriterijus turėtų būti išlaikytas. Dėl ataskaitų teikimo tose įmonėse, kurio akcijomis prekiaujama biržose čia irgi iš dalies e, jos patenka į ataskaitų direktyvos taikymos rytį, bet to tai galioja ne tik ypatingų sričių įmonėms, bet visoms. Na, o dabar apie atskaitomybės ir ataskaitas. Aš daug teikdamas kompromisų pasiūlymo orientavausi į tai, kas siūloma taryboje. Kompromisai būtų priimtini ir mums, ir tarybai. Ne visoms rytims tai taikytina, kai kur to pasiekti nepavyko, tačiau kai kuriuose srityse man pavyko integruoti diskusijų taryboje rezultatus su mūsų nuomonėmis. Antrasis kompromisas susijęs su komisijos pasiūlymais. Komisija pateiks pasiūlymus dėl įmonių valdymo, dėl įmonių socialinės atsakomybės. Ir aš manau, kad apie tai čia kalbėti nereikia, reikia palaukti tų pasiūlymų. Trečiasis kompromisas XPRA ataskaita Aš čia pritarčiau kolegijai McCarthy, ketvirtasis kompromisas susijęs su slow režimu. Prancūzų kolegos buvo pateikę atitinkamą užklausą ir taryba numatė lankščią ribą apie 20 procentų. Manau, kad tai yra pakankamai priimtinas kompromisas, paliekantis veiksmų laisvės valstybėms narėms iš vienos pusės, iš kitos pusės, numatantis ir tam tikrą E, harmonizavimą. Penktasis pakeitimas e, ir kompromisas susijęs su techniniais dalykais, apie tai kalbėjo ir kolegė Kasteks. Šeštasis kompromisas - alternatyvus finansinių instrumentų vertinimas. Čia tam tikrų laikų, tam tikrų laikų, tam tikrose situacijose turėtų būti įmanoma kitaip vertinti finansinius instrumentus, tačiau negalima kitaip vertinti kitų turto objektų ir aš nenorėčiau pernelyg daug išimčių numatyti šiame dokumente. Septintas ir aštuntasis kompromisai, jie atitinka tarybos kompromisus ir susijęs su techninėmis problemomis, susijusiamis su alternatyviomis e, finansų atvaizdavimo galimybėmis. Panašiai yra ir su devintojo kompromisu, dešimtasis kompromisas tai yra. Goodwill principas ir nurašymai. 11 kompromise atsispindi 7-8 kompromiso dvasia, 12 kompromise tiesiog reikėjo nurodyti darbuotojų skaičių, 13 kompromisas čia numatytas laikotarpis, per kurį reikėtų pateikti e, at, atskaitomybės ir valstybės narės tą laikotarpį galėtų nustatyti pačios, kadangi tai susijęs su jų administracinė sistema, nemanau, kad reikėtų tą reglamentuoti Europos lygmenų. 14 kompromisas, čia kalbama apie audito įsipareigojimų apie tai, kad vidutinėms įmonėms nereikia kasmet teikti audito. Čia vėl ta pati diskusija, kurią mes jau, kur, kurią mes jau turėjome kit, svarstydami kitus dokumentus, kalbėdami apie mikrokreditus ir panašiai. Jeigu bankas reikalauja teikti audito rezultatus, ataskaitas, tai įmonės yra priverstos tą daryti, bet vis dėlto reikėtų bent jau padiskutuoti apie galimybę atleisti tam tikro didžio įmonės nuo šios prievolės. Kitas kompromisas, 14, atitinka metinės atskaitomybės direktyvos dvasia, taigi tai ir atitinka tarybos poziciją. Manau, kad valstybės narės e, galėtų džiaugtis mūsų kompromisiniais pasiūlymais. Mes daug ką peržiūrėjome, lyginant su pirminė pranešimo versija. Manau, kad daug formuluočių mes patobulinome nes mes dabar remiamės sutartiniais susitarimais ir e, numačiau aš ir tos senesnio dalyvio taisyklę atitinkamuose kompromisuose. Ir mes užkertame kelią tam, kad valstybės ateityje galėtų išleisti kažkokius kitus įstatymus ir apeiti mūsų čia nus, e, pateiktas nuostatas. Taip pat įtraukiau papildomų mokėjimų išlygą bei mokėjimus saugumo tarnyboms. Papildomos informacijos prievolė yra įtraukti, yra numatytas ir baudų už aplinkos teršimą dydis ir panašus dalykai. Be to, kai ką išaiškinau, tam tikrą uh, Mm, problemą, kuri buvo susijusi su konsoliduotų akcijų teikimu įmonėms, kurios turi dukterinių įmonių ir teikia ataskaitas pagal šalis. Taigi tuo metu ir dukterinės, tokiu atveju ir dukterinės įmonės turėtų teikti ataskaitas. Likščiol dar nepasiūliau, nors žinau, kad kai kurie to norėtų, išplėsti šio dokumento veikimo sritį kitoms, kitiems sektoriams. Apie tai reikės dar padiskutuoti su šešėliniais pranešėjimais ir aš nenumačiau audito šiame pranešime. Apie tai nekalbėjau, kadangi tai galėtų būti susijęs su didelėmis išlaidomis. Tai galbūt tiktų, kalbant apie skaidrumo direktyvą, bet ne visai tinka šiame dokumente. Aš dabar kaip šiandien pradėjau diskutuoti su, tiksliau, perskaičiau Transparency International ataskaitą susijusią su maždaug šimto įmonių uh, Ir nemanau, kad e, problemų kiltų tokiams didelėms įmonėms kaip Shell, BP ir, kita, ir kitoms. Tačiau šita atskaitomybės direktyva, ji taikoma visoms įmonėms, ne tik tai tokiems dideliems rinkos veikėjams, kuriuos minėjau. Taigi reikėtų pažiūrėti, ar mes čia nešaudome iš patrankos į žvirblius, rengdami tokį griežtą dokumentą ir tikėdamės jį pritaikyti visoms rytims. Kolegė McCarthy mm, taip pat e, e, parodė kompromiso dvasę ir aš tikiuosi, kad mes, e, mūsų pozicijos iki rugsėjo pradžios suartės ten, kur tai yra įmanoma, galėsime parengti bendrus kompromisų pasiūlymus, o jeigu nebus tam galimybės, tai tada balsuosime šiuo klausimu komitete rugsėjo mėnesį ir pažiūrėsim, kokį dokumentą, kokią nuomonę galėsime pateikti plenariniam posėdžiu. O plenarinis posėdis tada jau nuspręs, ar parlamentas suteikia mums mandatą baigti šias diskusijas, ar mes perėsime į antrojo svarstymo procedūrą ir lauksime, ką pateiks taryba kuri tuo metu turės jau irgi savo kažkokią vieningą poziciją šiuo klausimu. Tai tiek norėjau Jums pasakyti. Pirmiausia, kalbės ponia Tain dabar po manęs, paskui kolegė McCarthy ir ponas Hefle. Prašau, kolegė Tain. Na, aš pakalbėsiu apie abu pranešimus iš karto. Aš tik šiandien perskaičiau šią poziciją ir tiksliau gavau ją tik šiandien, taigi negaliu išsakyti tokios griežtos nuomonės dėl visų kompromisų, tą darysiu tik labai atsargiai. Pirmas kompromisas mm, - mes siūlėme ataskaitas pagal projektus teikti nuo 100 tūkstančių eurų, čia siūloma 30 tūkstančių, bet manau, kad čia dar galima diskutuoti ir rasti visiems primtiną sprendimą. Man patinka, kad kompromisuose daug kur minimos mažos ir vidutinės neminimos mažos ir vidutinės įmonės, atsiprašau, elektroninės atskaitomvės teikimo, manau, kad yra didžiulis skirtumas yra šiuo atveju tarp ataskaitų, atskaitomybės direktyvos ir skaidrumo direktyvos. Didžiosios įmonės ir taip jau teikia ataskaitas atitinkančias visus standartus. Ir aš manau, kad kai kurie dalykai atskaitomės direktyvoje turėtų būti įrašyti ne tik tai konstatuojamoje dalyje, bet ir pačiame me, tekste. Mes negalime išleisti to, tokio teisės akto, kuriame nebūtų aiškiai pasakyta, kokio pobūdžio elektroninė atskaitomybė yra reikalaujama leistina. Aš manau, kad mes galėtume sukurti nuosavus europinius standartus, nors galėtume laikytis ir amerikietiškų standartų, pavyzdžiui. Bet aš manau, bet kuriu atveju, kad tą nuostatą reikėtų išbraukti iš konstatuojamosios dalies ir įtraukti į patį dokumento tekstą ir numatyti galbūt datą šiek tiek tolimesnėje ateityje tam įvedimui. Dėl šeštojo kompromisinio pasiūlymo turiu klausimą, kurį norėčiau užduoti pranešėjai. Ten yra numatyt, nėra dabar numatyta jokio laikotarpio, per kurį reikėtų e, pateikti visuomeniai tas minimas ataskaitas. Neseniai visai sužinojau, kad Siemensas nuo praeito amžiaus vidurio dirba Kinijoje ir nežinau, ar kur nors skaidrumo direktyvoje yra numatyta, nuo kada mm, tos ataskaitos turėtų būti teikiamos. Sakykime, nu, negi dabar užkrausime prievolę už pastaruosius tūkstantį metų ar kiek tai bebūtų teikti ataskaitas ir jas mm, pateikti visai visuomeniai. Nagi kažkoks laikotarpis turėtų būti numatytas, nuo kada tas ataskaitas reikia teikti. Visai nebūtina tą daryti mm, istoriškai tokiems na, tolimiems laikotarpiams. Tiek norėčiau pasakyti apie Makatai pateiktus kompromisinius pasiūlymus. Dabar apie pono Lėnę kompromiso pasiūlymai. Iš principo man daug kas čia tinka, nors apgailestauju, kad nėra padaryta to atski, atskirimo tarp tradicinės uh, atskaitomybės ir kitų atskaitomybės rušių. Man būtų buvę priimtina, kad tos valstybės, kurios norėjo taikyti išimti smulkioms vidutinėms įmonėms, būtų ir toliau tą galėję daryti, tačiau jeigu taip yra neįmanoma, na, tai ką jau padarysi. Man labai svarbu, kad 15 ir 16 kompromisai e, numato teisinį pagrindą audit auditoriams gauti certifikatus atsižvelgiant į jo ateities veiklą. Vidutinio dydžio įmonės buvo išbrauktos, aš irgi diskutavau apie tai ne su vienu ir Mm, sakykime, pas mus tai, ką kitose valstybėse atlieka auditoriai, pas mus tą daro mokesčių konsultantai. Mes negalime išnaikinti mokesčių konsultantų mūsų šalyje ar kitose šalyse. Ir Belgijoje, sakykime, jeigu aš neklystu, tą daro advokatai ir panašiai. Tai skiriasi kiekvienoje valstybėje narėje ir reikia pasižiūrėti vis dėlto, kas tą buhalteriją tvarko ir kas galų galia yra atsakingas už jos tikrinimą. Dabar tas ginčytinas klausimas ataskaitų teikimas pagal valstybės kompromisas yra pateiktas, bet aš norėčiau dar kartą pateikti mūsų frakcijos poziciją, kuri gerokai skiriasi nuo kompromiso. Mes nenorime įtraukti, mes norime įtraukti ne tik žaliavų ir medienos pramonę, bet visus sektorius į šią sistemą. Antras dalykas, mes nesutinkame su projekto apibrieštimi tokia, kokia jį yra pateikta ir nu, teikiame atitinkamą pakeitimo pasiūlymą, bei norime atkreipti jūsų dėmesį atitinkamą projekto apibriešti skaidrumo direktyvoje. Be to mes norėtume įvesti privalomas ataskaitas pagal šalis nuo 100 tūkstančių eurų, o ne nuo 500 tūkstančių eurų, kaip yra siūloma. Dėl įmonės dydžio, jeigu suprantu, tai komisijos pasiūlymas bus išlaikytas ir mes su tuo sutiktume. Kompromisinis pasiūlymas numato datą toms valstybėms narėms teikti ataskaitas nuo to laikotarpio, kai tos įmonės atlie, padaro kažkokius veiksmus, kurie yra netinkami, bet tai yra absurdiška, kadangi tokių nuostatų ne vienoje valstybėje nėra. Na, mes norėtume, kad būtų išlaikyta savoka effective rate to be applied. Ir norėčiau atkreipti dėmesį į 39 straipsnio problemą. Ten kalbam apie tai, kad motinė įmonė turi aktyviai dirbti e, atitinkamoje šakoje, tai yra kalnakasyba arba medienos pramonė ir taip pat dukterinė įmonė turi būti aktyviai veikianti toje e, įmonėje, toje srityje. bet e, brangstant ištekliams ir kiniečių įmonėms užimant vis labiau monopolinę e, padėtį, daug įmonių pačios tengiasi nusipirkti kažkokią tai kalnakasybos įmonę ar netgi kažkokią tai e, šachtą, kur, kurios pagalba galėtų apsirūpinti atitinkamomis e, žaliavomis ir jeigu mes imsime taikyti šią nuostatą toms įmonėms, kurios turi tokią dukterinę įmonę skirtą tik tai savo pačios veiklos aprūpinimui, tai tada išplėsime taikymos sritį e, tokiems koncernams, kurių visai nenorėjome įtraukti šį, į šį dokumentą. Negalime koncerną paskelbti vykdančių tokią veiklą, turi dukterinę įmonę, kuri ją vykdo, sakysim, Siemensas nors ir turi nusipirkęs tam tikrų gavybos e, įmonių, negali būti laikomas gavybos koncernu. Taigi reikėtų į šitą dalyką dar atkreipti dėmesį. Ačiū. Toliau kolegė Makafai, sako pirmininkas. Dėkui. Aš iš sutinku su anksčiau kalbėjusią kolegę. Iš tiesų reikėtų dar skirti pakankamai laiko. Šitos rytis yra labai sudėtingos, reikia laiko svarstyti visus tos kompromisus. Ir noriu padėkoti pranešėjams už tai, kad atsižvelgiai labai daug pakeitimų, pakeitė savo tekstą. Iš tikrųjų daug gerų dalykų buvo pasiūlyta ir mano frakcija pateikė pakeitimus dėl apibrieščių ir kitų kolegų pakeitimus buvo atsižvelgta aš dabar nekalbėsiu apie tai, kas man patinka, aš geriau pakalbėsiu apie tai, kur dar lieka problemos ir kur dar mums reikia padirbėti. Nes e, tos problemos ir atsiranda dėl to, kad yra skirtingi reikalavimai ataskaitų teikimui skirtingose valstybėse narėse. Pavyzdžiui, mes sakėme, kad norėtume, kad e, metinės finansinės ataskaitos turėtų vykti ne būtų pateikiamos ne vėliau kaip per 9 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Kiti norėjo kitaip, kitokių reikalavimų ir jiems tai atrodė visiškai logiška, bet tai, kas logiška, vieniems nelogiška kitiems. Todėl reikia ieškoti bendros krypties. Toliau, sunku, kokie kyla sunkumai lyginant valstybių narių ataskaitų teikimus jūs tai vardijote ir teigiate, kad jeigu kokia nors įmonė laikosi vienos ataskaitų teikimo reikalavimų sistemos, pavyzdžiui, EA, EITI, tai tada jiems nebebūtų taikomas mūsų teisės dokumentas, bet tai tas teisės dokumentas praranda savo prasme. Ir jie sakys, kad mes savanoriškai taikome vieną ar kitą ataskaitų teikimo sistemą. Aš peržiūrėjau jūsų pranešimus, peržiūrėjau ir ataskaitas. Ataskaitos yra teikiamos reguliariai, bet ta forma, kokia jos yra teikiamos, neleidžia palyginti duomenų. Ir galima reikalauti kokios nors sistemos laikytis savanoriškai ir jeigu Bet jeigu bus numatyta tokia galimybė, tai įmonės tikrai ne, nesiims e, laikytis privalomų nuostatų. Jeigu gali elgtis, kažką įsipareigoti savanoriškai, tai kam tada klausyti to, kas tau yra liepiama? Ir dėl Dėl senesnio dalyvio nuostatos, čia kokios kilas problemos. Aš klausiau, ką kolegos sakė ir aš norėčiau sužinoti, kokiose valstybėse narėse ir šioje srityje taikomos tokios nuostatos arba net baudžiamojo kodekso nuostatos. Galime panagrinėti jų praktiką ir netidėliokime tokios analizės. Mes nelaukime to, kas bus toliau. Manau, kad reikėtų peržiūrėti e, geriausią valstybių narių praktiką ir ją paskleisti visoje Europos Sąjungoje. Neleiskime toms valstybėms narėms, kurios e, turi mažiau griežtus įstatymus e, ir toliau juos taikyti. Ir pavyzdžiui, to, iš tų valstybių narių, kurios uh, taiko tam tikras baudžiamojo kodekso nuostatas, reikėtų šių paprašyti pateikti konkrečią formuluotę. Ir po to, nu, remiantis tokią formuluotę, galima būtų panašių nuostatų reikalauti ir tose valstybėse narėse, kur dabar jos nėra taikomos. Manau, kad tiesiog turėtume būti griežtesni. Ir dėl to labai gerai, kad mums dar yra šiek tiek laiko. Nes kitą savaitę susitiksiu su Europos atsakingomis e, institucijomis, taip pat susitiksiu su kitais e, rūpjūčio mėnesį ir manau, kad e, pasistengsime atsižvelgti į esamą praktiką, e, apžiūrėsime, e, išanalizuosime tos atvejus, kai atsakingos institucijos buvo netgi padotos į teismą už tai, kad nesijėmė būtinų veiksmų. Tad Manau, kad reikia daryti viską, kad mes būtume kiek galima griežtesni ir nepriiminėtume sprendimų per greitai. Dėl skaičių, dėl variausių slengščių, čia dar tikrai labai daug darbo yra likę ir manau, kad iš mano frakcijos pusės galiu pasakyti, kad mes tikrai norime geros projekto e, formuluotės, geros teksto formuluotės ir manom, kad ją dar galima tobulinti. Tad, kaip sakiau, neskubėkime, peržiūrėkime visus kompromisus, paieškokime, kur dar galima ką patobulinti. Ir aš manau, kad e, žinau, kokia yra daugumos nuomonė mūsų komitete ir turbūt žinau, kokia bus nuomonė plenarinėje sesijoje. Tad nereikėtų labai skubėti, kad e, mums reikia nesileisti į kompromisus ten, kur negalime savo to leisti. Todėl pranešimą išanalizuokime labai atidžiai. Ir džiaugiuosi, kad darome vis tik tai pažangą. Ponas Hefneris. Äh, Ačiū pirmininkė. Na, diskutuojame temomis, kurios yra tikrai susijusios. Mes frakcijoje pasidalinome, aš atsakingas už skaidrumą, Pone Lichtenberger atsako už e, atskaitomybę. Taigi aš ir pakalbėsiu apie skaidrumo direktyvą. Ir pasakysiu tik tai keletą principinių pastabų. Na, o jas papildys ponė Lichtenberger. Bendrai paėmus, mes dabar turime ir galimybių, ir naujų įsipareigojimų. Skaidrumas padėtų visiems rinkos dalyviams ir mums, ir investuotojams, ir tiems, kurie nori vykdyti rimtą verslą, tai padėtų vyriausybėms, valstybėms narėms, nevyriausybinėms organizacijoms ir visiems kitiems veikėjams. Tai aišku ir užkirstų kelią mokesčių vengimui, kurį dažnai vykdo didelės įmonės, kurios e, daro didžiulius projektus ir atlikdamos kokius nors gudrius e, veiksmus, perkeldamos lėšas iš vienos keskaitos į kitą, galiausiai kažkaip vis dėlto išvengia mokesčių. Mes daug e, diskusijų vykdėme su šešėliniais pranešėjais tarpusavyje ir daug kalbėjome apie direktyvos taikymo srityje. Mums tikrai buvo mm, malonu matyti, kad į kompromisus buvo įtraukta daug iš to, ką mes siekėme. Mm, matyti šiame dokumente. Taigi noriu pasakyti, kad e, tas, kas tą kompromisą rengė, iš tikrųjų dirb, nudirbo gerą darbą, įsigilino į išsakytas nuomonės ir pabandė jas įtraukti į kompromiso pasiūlymus. Tačiau tai, kas man tebe rūpi, svarstant šį pranešimą, yra toks dalykas. Mes tarsi ir nagrinėjame du susijusius pranešimus, bet darome tą ne, ne visai teisingai. Uh, norime sukurti gerai, lengvai taikomą teisę ir tikiuosi, kad mums tą pavyks padaryti, bent jau e, rasime bendrų apibrieščių svarbiausiose srityse, arba bent jau tos apibrieštis bus simetriškos, bet kol kas yra daug tokių prieštaringumų tarp šių dviejų dokumentų, kurie turėtų būti vis dėlto glaudžiau susiję. Jeigu ne, tai tada mes nepasieksime to aiškumo ir skaidrumo, kurio siekiame, netgi priešingai. Dėl kompromisinių pasiūlymų iš mūsų pusės, iš principo, mes jiems visiems pritartume, ypač kas dėl skaidrumo direktyvos, nematau reikalo apie tai e, kalbėti detaliau. O dabar e, ponė Lichtenberger, sako pirmininkas. Aš, pradė, aš tęsiu tą sunkesnėje svarstymų dalį ir noriu priminti jums mm, kai kurios dalykus, kuriuos išsakė ir mano kolega, turime nepamiršti, kad šie dokumentai yra susiję ir tikrai reikės tam tikro derinimo e, ir reikės apibrieščių, kurios viena su kita dėrėtų, kad nesukurtume teisinio neužtikrintumo sąlygų. Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų reikalavimų, kurį išsakau iš anksto. Uh, kaip principinį reikalavimą ir atkreipiu dėmesį į ekon nuomonę šiuo klausimu. Devintasis skyrius. Čia norėčiau pasakyti keletą tokių detalių, kurių atžvilgių diskusija dar turėtų būti gilinama. Sakykime, projekto apibrieštis. Jeigu mes e, pasiliksime prie tokių vidinių apibrieščių arba naudosimės jomis, tai iškart atversime vartus apgavystėms. Tai nebūtų mums priimtina, tai nėra mūsų siekinys, nes mes norime sukurti bendrą apibriežtį, kur būtų aišku, kas, kada gali būti pavadinta projektu ir kas ne. Jeigu pasiremsime tik tai įmonių vidinėmis apibrieštimis, mes su tuo nesusitiksime, su tuo nesutiksime, nors mes tikrai labai manom, pritarėme visuomet, kad reikia remtis teigiamą patirtimį, teigiamą praktiką iš įmonių srities, tačiau šioje srityje šiuo atžvilgiu to taikyti tikrai negalima. Taikymo sritis. Čia mūsų nuomonės išsiskiria me, yra tas klausimas, ar tai turėtų būti susiję tik tai su gavybos kalnakasybos pramonė ir miškininkystė, ar turėtų išeiti už šių dviejų sričių ribų. Mums atrodo, kad visas pramonės šakas reikia įtraukti, jeigu jos peržengia tą ribinę vertę, kuri yra nustatyta. Yra labai daug mišrių koncernų. Be to, išeitų taip, kad kai kurie sektoriai bus labai griežtai reglamentuojami, o kiti sektoriai visai nereglamentuojami. Ir aš matau čia tik tai vieną kompromiso galimybę. Mes pradedame nuo kalnakasybos ir miškininkystės pramonius šakų ir tokiu būdu atveriame duris tolesniems šakoms būti irgi reglamentuojamoms panašių būdų, bet šiek tiek vėliau. Tai mes turėtume įrašyti tam tikrą perspektyvinę nuostatą, uh, kur nors šiame dokumente, e, tai būtų bent jau šioks toks kompromisas, būtų bet kuriu atveju geriau negu paprastas apsiribojamas, apsiribojamas dviem pramonės šak, gavybos pramonės šakomis, kuris minėjau. Nors aišku, iš principo mes norėtume išplėsti šitą sritį iškart ant visų įmonių atžvilgių. Kitas dalykas. Papildomos informacijos teikimas. Uh, kalbant apie mokėjimus, apie pelną iki mokesčių ir panašiai. Manau, kad papildomi duomenys šiuo atžvilgiu padidintų skaidrumą. Dėl ribinės vertės aš taip pat e, esu šiek tiek lankstesnė, negu galėjo pasirodyti. Manau, kad šimtas tūkstančių taip pat būtų visai priimtina suma. Mes galėtume tokiu būdu na, pasiekti ne, neblogo kompromiso. Čia mes esam lankstus. Na, o dėl ataskaitų, tai jeigu mes nustatysime tokią laisvą ataskaitų teikimo tvarką, tai e, tikrai apsimetinėjimui nebus galo. Aš e, skai, dažnai skaitau apie tuos socialinės atskaito, atsakomybės ataskaitas ir kai kurios įmonės, kurias aš geriau pažįstu, tikrai kelia man didelį nusistebėjimą. Jos, e, jų tos ataskaitos dažnai yra grožinės literatūros, iš grožinės literatūros srities, beletristika, niekuo nepagrista, nepagrista faktais, nepagrista realybė. Uh, Taigi aš nemanau, kad tokia laisvė galėtų būti leidžiama mm, šiuo dokumentu, kad mes tikrai netvertume durų tokiam apsiment, apsimetinėjimui ir mm, mėginimams pasirodyti geresniems, negu iš tikrųjų esama. Manau, kad toksai savar, e, savanoriškas ataskaitų teikimas būtų e, proga išvengti rimtų ataskaitų teikimo. Ir tai nebūtų naudinga niekam, nei investuotojams, nei kitiems, kuriems ta informacija gali būti reikalinga. Tas, kuris e, turėtų tomis ataskaitomis naudoti, neturė, naudotis, neturėtų jokių galimybių patikrinti, kiek tie duomenys yra pagrysti, jeigu tai būtų tik tai savanoriška ataskaita. Uh, Na, kol kas, žinoma, kompromisų ir toliau ieškoti bus galima ir man atrodo, kad pozicijos artėja viena prie kitos, mes galime, galėsime pasiekti neblogų rezultatų jau artimiausioje ateityje. Ačiū. Toliau žodis komisijai. Pirminkė, keletas komentarų, nors jau gana vėlų. Pirmiausia, keletą pastabų dėl skaidrumo direktyvos. Mums malonu, kad pateiktas kompromisinis tekstas apskritai Pranešimas labai pozityvus. Galbūt galima aptarti dar keletą dalykų, ko gero, trišalio dialogo metu. Dėl XPRL visada sakiau, kad mes atvirai žiūrime. Tai, tai iš tikrųjų yra ateitis. Mes atsargiai elgsimės su ESMA, turbūt ji turėtų įvertinti ir išbandyti šią sistemą Tačiau apskritai dėl skraidimo e, manau, kad pranešimas eina teisinga e, linkme. Šalių ataskaitų dabar neliesiu. Dėl apskaitos direktyvos tas pats. Nes manoma net, kad daugeliu klausimų e, pirmininkas pranešėjas pagerino daugeliu dalykų, kuriuos mes pateikėme. Yra dar keletas dalykų, kuriuos reikia aptarti. Ypač jūsų pakeitimą dėl 7 straipsnio. Tikrosios vertės alternatyvus matavimas. Jūs norite uh, atsitolinti nuo mūsų siūlomo modelio, žinau kodėl, tačiau atkreipčiau jūsų dėmesį, kad ankstesname pakeitime taryba ir parlamentas įtraukė šį modelį, norėdama daugiau lankstumo valstybės narėms ir bendrovėms mums e, neramu, kad su šiuo pakeitimu išnyks tas e, lankstumas, kuris yra dabartinėme tekste, kai dėl šalių ataskaitų. Pasakysiu štai kaip. Supaprastimas e, apskaitos direktyvoje ir skaidrumo direktyvoje, jeigu CVC nebūtų, tai yra ataskaitų pagal šalis, tai būtų galima šias direktyvas patirinti per dvi savaitės. Tačiau ataskaitų pagal šalis iš tikrųjų tapo šių dviejų pasiūlymų įkaitų. Mes matome, kad parlamentas ir visos pusės e, daro pažangą ir kai kuriais atvejais yra kūrybiškų idėjų. Mes esame pasirengę padėti jums E, e, rasti geresnius sprendimus, geresnius apibrieštis, tačiau yra du dalykai, kuriuos reikia aiškiai pasakyti. Pirmiausia yra taikymos rytis. E, ataskaitų pagal šalis buvo skirta miško, medienos pramoniai ir išgaunamai pramoniai. Mes manome, kad ta taikymos rytis yra tinkama, tai būtų skurta vienodos žaidimo taisyklės su jungtinėmis valstybėmis. Aš girdėjau, kad kai kurie nariai norėtų taikyti e, šią direktyvą visoms bendrovėmis, ar bent jau visoms didesnėms bendrovėms. Mes manome, kad tuomet e, būtų visai kitas tikslas, kai buvo sakoma, vengti e, kovoti su mokesčių vengimu. Aišku, niekas net nenorėtų tam prieštarauti, tačiau ši priemonė, finansinė ataskaita, nėra tinkamas, tinkama priemonė kovoti su mokesčio vengimu. Komisija šiuo metu pabaigoje pateiks žalėją knygą, kaip kovoti su mokesčio vengimu, ypač per lengvatų mokesčių šalis. Tačiau mes nesame įsitikinę, kad e, ataskaitos pagal šalis būtų naudinga šiuo aspektu. Mes ne prieš didesnį skaidrumą. Tačiau klausimas yra, ar šis, šio, šis tikslas bus pasiektas. <clears throat> diskutavome apie poveikio vertinimą ir padarėme išvadą, kad tai būtų gana brangu mūsų pramonės įmonėms, nelabai veiksminga ir pakirstų konkurencingumą. Tai jeigu norime rimtai vertinti poveikio vertinimus, tai tuos dalykus reikia atsižvelgti. Gal dėl materialumo ir projektų mes manome, kad Jūsų pateiktas pasiūlymas pasinaudoja tuo, ką mes jau esame apmastę. Mes nenorime, kad bendrovės visiškai keistų savo apskaitos sistemas, o kad panaudotų, kas jau egzistuoja. Tačiau jūsų apibrieštis turbūt yra tikslesnė, tai yra teisingas kelias. Taip pat manome, kad ataskaitų auditavimas turi būti, nesu, turi nesukurti dvigubo darbo. Jos reikia patikrinti, tačiau jeigu, jeigu šios ataskaitos parengtos pagal audituotas ataskaitas, tai būtų dvigubas auditas, galbūt tam tikrą patikrinimą būtų galima atlikti, tačiau norėtume, kad našta įmonėms būtų pakankamai nedidelė, nors sutinku, tam tikras patikrinimas reikalingas. Jūs pasakėte daug įdomių dalykų, aš žiūriu, ką čia dar pasakyti dėl baudžiamosios, dėl. Uh, yra keletas pavyzdžių, dėl uh, kur yra baudžiamieji sąrašai. Tačiau pramonės šakoms tai rūpi. E, citata dėl Kinijos. Dėl ankstesnių nuostatų galiojimo, ankstesnės situacijos išlygos Mes nenorime, kad vis nauji teisės aktai atsirastų šalise, kad tai ir tuomet tas pasiūlymas taptų neveiksmingas. Su komisaro aptarėme tai, kad norime, kad šis projektas būtų sėkmingas, tačiau tam tikrų mastų mus spaudžia laikas, taigi išnaudotume tas likusias kelias savaitės e, viską išsiaiškinti iki galo. Pridėti kaip ir nėra ką. Rugsėjo mėnesį vyks šešėlinių pranešėjų susitikimas, aptarsime visus probleminius klausimus dar kartą sistemingai ir pamėginsime tą padaryti Strasbūro plenarinės sesijos savaitės metu, galbūt pirmąjį vakarę, galbūt antradienį ir mm, savaitę prieš šį susitikimą parengs mūsų darbuotojai, tada galėsime sistemingai aptarti visus dar likusius klausimus. Manau, kad šiuo klausimu daugiau pasakyti irgi nėra ką, liko tik vienas darbotvarkės punktas, tai yra 36 darbotvarkės punktas, tai teisės ir pilietybės programa. Mums čia tiesiog reikia nustatyti e, pakeitimų teikimo galutinį terminą, tai yra Liepos 18 diena. Tuo ir baigsime 36 klausimą svarstymą, 37 perkeliame į vėlesnį laikotarpį, kitų klausimų nėra, kitas mūsų susitikimas vyks rugsėjo 17 dieną Briuselėje. Visiems linkiu gerų atostogų. Ačiū. Das war uh, eine lange Sitzung.